Dear colleagues, I wonder if you could please take your seats. We were... Kolegos, kviečiu e, visus susėsti, tuo pradėsime posėdį. Please uh, be seated. Thank you. Dear members, uh, dear colleagues. Gerbiami kolegos, parlamentarai, sveiki visi atvykę į mūsų posėdį. Ypač norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų. Sveiki atvykę, taip pat šiltai pasveikinti norėčiau ir kolegas iš Europos parlamento. Tai šiek tiek pratėsi jūsų darbo savaitę, teks dirbti ir penktadienį, taigi dėkoju, kad atvykote, dėkoju, kad domitės šią konferenciją. Taip pat norėčiau padėkoti ir kalbėtojams, kurių greitai išklausysime. Tai yra labai svarbi konferencija tęsiant Europos parlamento narių darbą, kurie aktyviai prisidėjo atliekant tyrimą, kuris prasidėjo dar ankstesnėje kadencijoje. Taip pat tai yra labai svarbi konferencija, atsižvelgiant ir į einamuosius klausimus ir problemas. Dauguma nacionalinių parlamento narių irgi dalyvavo savo valstybės narėse šiuose reikaluose, taigi man labai malonu šiandien visus pasveikyti atvykus į konferenciją, kalbant apie demokratinę žvalgybos tarnybų priežiūrą ES. Libė komitetas Europos parlamente kartu su komitetu atsakingu už stebėseną, tai yra P ir R atitinkami komitetai Belgijos atstovų rūmuose ir taip pat Vokietijos Bundestago priežiūros komisija, taip pat ir Italijos parlamento saugumo komiteto nariai. Taigi labai džiaugiuosi, kad tiek daug kolegų atvyko iš tų trijų parlamentų. Tikrai buvo įdėta nemažai darbo ir puikus pasiekimas yra tas, kad na, mums pavyko čia apjungti tų trijų parlamentų darbą. Džiaugiuosi, kad šiandieną yra 38 nariai iš 17 nacionalinių parlamento rūmų iš ES ir Norvegijos, įskaitant ir Belgijos atstovų rūmų pirmininką pona Zigfrida Brakę, taip pat 14 komitetų pirmininkų ir 5 komitetų vicepirmininkai. Tai iš ties yra daug aukštų, aukštas pareigas einančių parlamentarų vienoje vietoje. Taip pat norėčiau pasveikinti ir ekspertų institucijų narius iš įvairių valstybių, taip pat ir Libė komiteto narius. Šis klausimas yra labai reikšmingas mūsų visuomenėms ir piliečiams. Žvalgybos tarnybų tikslas - užtikrinti, apsaugoti demokratinės visuomenės, apginti jas nuo grėsmių mūsų saugumui. Tačiau demokratinėje visuomenėje be jokios abejonės turi būti stebimi tie procesai turi būti, netgi jeigu yra taikomos specialios procedūros, atsižvelgiant į labai specifinę specifinį pobūdį. Šio susitikimo tikslas yra aptarti Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta 14 metų kovo 12 dieną dėl JAV žvalgybos programų, žvalgybos institucijų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindiniams teisėms. Ir taip pat transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Europos parlamentas be kita ko kvietė surenkti tokią konferenciją, kurioje dalyvautų nacionalinių parlamentų žvalgybos priežiūros institucijos. Aš esu labai dėkingas ir džiaugiuosi, kad trys nacionaliniai parlamentai ir jų specializuotos institucijos sutiko bendrai prisidėti organizuojant šiandienos konferenciją. Aš manau, kad visi manome, jog tai yra labai svarbus žingsnis mūsų bendradarbiavime. Taigi dar kartą norėčiau padėkė, padėkoti Belgijos atstovų rūmų atsakingam komitetui, kuris yra atsakingas, atsakingas už laikino komiteto P ir laikino komiteto į priežiūrą, taip pat Vokietijos Bundestago parlamento priežiūros komisijai, taip pat Italijos parlamento saugumo komitetui. Suprantu, kad ir anksčiau vyko konferencijos Romoje, Briuselėje ir Berlyne ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir toliau plėtosis ateityje. Na, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Solvitai Aboltinai, kuri yra nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Latvijos parlamente pirmininkė. Jiems tarsi žanginį žodį. Atsižvelgiant į tai, kad šis, ši konferencija vyksta pirmininkant Latvijai, labai puiku ir džiugu, kad e, ponia Aboltina ir e, tarsi įžanginį žodį prieš prasidedant diskusijoms. Taigi prašau, ponia Aboltina, žodis jums. Dėkoju, ponia Morajas, gerbiami svečiai, kolegos, ponios ir ponai. Man didelė garbė ir malonumas dalyvauti pradedant šiandienos konferenciją, kuri yra skiriama tiems klausimams, kurie yra labai aktualūs visoms valstybėms narėms ir jų nacionaliniams saugumams. Kaip tikriausiai žinote, Latvija pirmąjį kartą pirmininkauja ES tarybai. Ir vienas pagrindinių mūsų prioritetų, kuriuos mes užsibrėžėme dar prieš pirmininkavimą, yra bendros saugumo gynybos politikos veiksmingumas ir efektyvumas, taip pat ES kibernetinis saugumas. Taip pat, kalbant ir apie kovos terorizmų išorės aspektus, mes akcentuojame, kad ypatingai daug dėmesio skirsime klausimui susijus, klausimams susijusiems su užsienio kovotojais, teroristų finansavimu ir teroristų verbavimu. Šiandien susidurime su įvairiomis grėsmėmis valstybių sponsoriuojama agresija, taip pat tartutinės teroristų organizacijos, taip pat savi radikalėjantis teroristai, kurie visi kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui ir viešai tvarkai. Saugumas buvo reformuotas pastaraisiais metais ir ES saugumas daugiausiai yra susijęs su pietų ir rytų kaimynais. Rusija neteisėtai aneksavo Krymą, ir taip pat bando destabilizuoti Ukrainos rytus ir tai kelia grėsmę rytų kaiminių saugumui. Tuo pat metu matome, kaip tūkstančiai pabėgėlių pietų Europoje rodo, kad ta globali problema blogėja, blogėja artimuosiuose rytuose ir kitur. Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo grėsmė ir vis didesnė iššūkiai susijusia su kibernetinė, kibernetiniu saugumu, taip pat uh, tai, kaip teroristai, teroristų organizacijos siekia dangstyti savo veiklą. Tai reiškia, kad žvalgybos tarnybos turi išsaugoti efektyvius gebėjimus, kad galėtų stebėti ir veikti prieš toms grėsmėms kertant iš esmės. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad netgi dabar atsižvelgiant į tuos teroristinius išpolius, kurie kaip ir vyko gan e, toli nuo Latvijos, Paryžiuje, vis tiek turime pripažinti, kad mūsų žmonės irgi jaučiasi ne taip saugus kaip anksčiau. Dabar tik žvalgybos tarnybos institucijos yra tos įstaigos, kurios gali padėti sušvelninti tą įtampą ir dėl tarptautinio bendradarbiavimo jo dėka e, tas įmanoma. Šis pavyzdys aiškiai rodo, kad nepaisant kiek toli esame vieni nuo kitų, visi susidurėme su tomis pačiomis pasaulinėmis grėsmėmis ir turime apvienyti pastangas su jomis kovodami. Demokratija nepasitikė gale ir slaptumu. Ir to žvalgybos organizacijos turi būti galingos ir slaptos. Įtampa tarp valstybių konstitucinių įsipareigojimų užtikrinti asmenų privatumą ir atsakomybės už tautos saugumą buvo, dabar ypatingai yra aktualus. Ir ta dilema, kurią sukūrė poreikis ginti ir privatumą, ir nacionalinį saugumą, gali būti išsprendžiama tik per racionalius mechanizmus. Ir ta, prie to turime prisidėti mes, parlamentarai. Tie mechanizmai turi būti viešai suprantami, jais turi būti pasitikima. Ir ne visuomet jie gali būti šimtų procentų skaidrus. Neseniai aš ir mano kolegos jokavome, kad dabar žmonės Latvijoje uh, ir aš įsivaizduoju, kad ir kitur Europoje, yra labai atviri savo asmenių duomenų suteikimui. Pavyzdžiui, kai kalba eina apie nuolaidą supermarketuose, tačiau kai valdžia paprašo tų pačių duomenų, kad galėtų juos apsaugoti, iškart yra manoma, kad tai yra privatumo pažeidimas. Mes, politikai, turime dirbti su visuomenė tam, kad visuomenė suprastų, kokios yra bendrosios taisyklės, kad žmonės galėtų suprasti, kad tų taisyklių yra laikomasi. Esu įsitikinusi, kad nepriklausoma priežiūra suvaidina labai svarbu vaidmenį siekiant išsaugoti visuomenės pasitikėjimą žvalgybos tarnybų darbu. Tuo darbu, kuris turi išlikti slaptas, nes mūsų žvalgybos pareigūnų gyvybės ir integralumas turi būti apsaugotas. Juolab, kad ES sutartyje aiškiai yra pasakyta, kad nacionalinis saugumas yra kiekvienos valstybės narės pagrindinė atsakomybė. Taip pat turime pripažinti, kad matome, kad grės, grėsmių atsiranda vis daugiau ir kad 21-ojo amžiaus terorizmas vis labiau radikalėja. Tik dėl e, bendradarbiavimo saugumo srityje su sąjungininkais mes galime tinkamai ryštingai sureaguoti į viešas parlamentinės e, diskusijas apie tai, kokių įgaliojimų turi gauti žvalgybos tarnybos, kad tinkamai atliktų savo darbą ir kad mūsų šalis būtų saugios, keičiantis e, technologijoms ypatingai. Saugios klestinčios Europos idėja buvo pagrindinis visų mūsų uždavinys Europos Sąjungoje nuo pačios įkūrimo ir ta idėja vienijo visas Europos valstybės dešimtis metų ir aš tikrai tikiu, kad šiandien situacija iš esmės nepasikeitė, taika, stabilumas, klėstėjimas yra tie baziniai dalykai, kurie leidžia surasti gerių, geresnių sprendimų, reaguojant į įvairius pokyčius, kuriuos matome šiandieną ir kurių tikimės ateityje. Taigi, stipri Europa ir jos stabilumas priklauso nuo to, kiek mes sugebėsime bendradarbiauti įvairiais ligmenimis. Turime visuomet didžiausią dėmesį skirti bendrai vertybei ir kartais atsitolinti nuo savo ambicijų. Ir aš manau, kad šiandien išklausysime daug labai puikių, nuostabių minčių dėl to, kaip galėtumėme artimiau bendradarbiauti ir to bendradarbiavimo dėka galėtumėme didinti ir tarptautinio bendradarbiavimo mastus. Aš tikiuosi, kad mūsų konferencija bus labai vaisinga ir dėkoju uždėmesi. Thank you very much, Ms. Abotina, and thank you for beginning. Dėkuoju, poniai Abutina, ir dėkuoju už tai, kad Jūs paminėjote visus svarbiausius klausimus, kuriuos mes ir ketiname išsameu šiandien aptarti. O dabar pradėsime pirmąją mūsų sesiją apie uh, sekimo padarinius sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Ir aš dabar norėčiau suteikti žodį ponui Brakė, jis yra Belgijos atstovų rūmų pirmininkas ir taip pat jisai vadovauja komitetui, kuris yra atsakingas už nulatinių P ir I komitetų stebėsiną. Aš norėčiau paraginti visus kolegas, kurie norėtų pasisakyti, pranešti mums apie tai kiekvienos sesijos pradžioje. Bet parlamento nariams nebus lengva tai padaryti jums buvo išdalintos skirtingų spalvų kortelės ir kiekviena spalva atitinka konkrečią sesiją. Ir pirmai sesijai yra skirta rausvos spalvos kortelė, antrai sesijai žalsvos. Taigi, jeigu norėtumėt pasisakyti dabar, pakelkite rausvą kortelę. Ne, aš sugalvoju tas taisyklės bet pagal tokią tvarką mes ir dirbsime. Ir, ir aš, ir ponas Brakė, e, naudosimės be abejo ir sveikų protų. Ir jeigu pamatysime, kad kas nors nori pasisakyti, mes be abejo tai atsižvelgsime. Ir taip pat prašyčiau labai trumpai prisistatyti prieš pradedant kalbėti, pasakyti, iš kurio parlamento esat. Taigi, po to, kai pasisakys visi mūsų svečiai, mes leisime dviem e, nacionalinių parlamento atstovams pasisakyti ir po to kalbės e, vienas e, Europos parlamento narys. Pagal tokią tvarką ir dirbsime, bet be abejo, kaip minėjau, vadovausimės ir sveikų protų, nes norime, kad kuo daugiau kolegų pasisakytų. Taigi prašyčiau kalbėti kuo glaušiau, nes mes norime, kad diskusija vyktų pakankamai aktyviai ir kad galėtų visi pasisakyti. Ir baigdamas, aš taip pat norėčiau priminti jums, kad jūs visi esate kviečiami į prieimimą, kuris vyks čia, šalia šios salės, po to, kai baigsis mūsų darbas po pietų. Taigi, padariau visus svarbiausius pranešimus ir dabar perdusiu žodį pirmininkui Brakė, tam, kad jisai galėtų pirmininkauti kitai mūsų darbo sesijai. Dėkuoju, ponia Morais, gerbėmėjai svečiai, gerbėmėjai ponai ir ponios. Mums yra nepaprastai malonu pasveikinti jūs visus čia, atvykus į ES centrą. Atvykus į šią labai svarbią konferenciją. Labai svarbią dėl to, kad aš esu visiškai įsitikinęs, kad temos, kurias mes svarstysime ir šiandien, ir rytoj, artimiausia ateityje taps dar svarbesnės. Ir beje, ir apskritai ateityje jos išlik, šios temos išliks labai svarbios. Piliečių laisvių, vidaus reikalų ir teisingumo kom, E, komitetas e, parengė rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta parlament, parlamente kovo 12 e, dieną. Ten buvo pareikalauta, kad, žvalgy, kad slaptosios tarnybos būtų geriau kontroliuojamos, nes panašu, kad nacionalinės institucijos ne visuomet pakankamai greitai sugeba prisitaikyti prie technologinių, politinių ir kitų pokyčių, kuriuos stebėjome per pastarąjį dešimtmetį. Antra, stebėsime turėtų vykti nacionaliniu lygmenį, nepaisant to, kad slaptosios tarnybos, veikiančios ES valstybės narėse, nuolat stiprina savo bendradarbiavimą. Be to, plėtojamės bendradarbiavimas ir su trečiomis šalimis. Be to, mes matome, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą tarptautinių lygmenių, tačiau kartu susidurima ir su e, išteklių stoka nacionalinių lygmenių. Ir todėl dažnai stokojama taip pat yra ir demokratinės kontrolės. Kitaip tariant, situacija nėra labai gera. Nacionalinės priežiūros institucijos paprastai veikia labai kruopščiai ir jūs, kaip ir aš, puikiai tą suprantame ir galime tą paliūdėti. Tačiau mes matome, kad Belgijoje, pavyzdžiui, iškilo nemažai problemų po to, kai e, mes sužinojome, uh, apie Snowdoną paskelbtą informaciją. Ir todėl demokratinės priežiūros institucijos privalo atsižvelgti į pasikeitusią situaciją. Visai neseniai Lauk Johnson ir Hanks Bode, tai yra du šios ryties ekspertai, išriškino penk, e, penkis pagrindinius efektyvios kontrolės e, e, bruožus. Pirmiausia, parlamentinė priežiūros turėtų būti sustiprinta. Antra, ši priežiūros institucija turėtų teisę spręsti, kada reikėtų atlikti tyrimą. Trečia, priežiūros institucija turėtų turėti prieigą prie visų slaptų dokumentų ir informacijos. Taip pat jie turi turėti galimybę išsaugoti šių dokumentų slaptumą ir penktą, ši organizacija turėtų turėti pakankamai finansinių žmogiškų išteklių. Ir aš pritariu visiems šiems bruožams, visiems šiems penkiems punktams. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės, šie punktai tik tai iš dalies atspindi tikrovę, nes tarptautinė e, matmens, tarptautinio matmens šiuose punktuose nėra. Ir savo rezoliuciją Europos parlamentas labai aiškiai pasakė, ir aš cituoju, komisija e, ragina stiprinti bendradarbiavimą tarp statų tarnybų Europos Sąjungoje, iš, e, ypatingai plėtojant e, tarp valstybinį matmenį. Ir toliau, cituoju, ragina taip pat stiprinti ir statų tarnybų priežiūros institucijų bendradarbiavimą. Praktinių iniciatyvų Deja, kol kas dar nepamatėme labai daug, nors yra be abejo tam tikrų išimčių. Ir todėl manau, kad šiandienos konferencija yra nepaprastai e, aktuali. Ir nacionalinės priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę tinkamai atlikti savo darbą. Gerbėjai ponai ir ponios, aš tikiuosi, kad mūsų šiandienos diskusija bus vaisinga ir įdomi. Dėkuoju. Uh, Gerbėjai ponai ir ponios, dabar man yra nepaprastai malonu ir sutikti žodį ponai Ilkas Same. Jis yra ES žvalgybos informacijos analizės centra, centro vadovas. Jisai dėja turės mus palikti 10 valandą. Bet sutikit jums žodį dabar, prašau. Gerbiamas pirmininkė, Gerbiami parlamento nariai, visų pirmiausia noriu padėkoti už sutiktą progą kreiptis jūs šį rytą. ES tikrai labai svarbu turėti tokią galimybę išsakyti, ką mes veikiame, ką, kuo užsiemame, kad būtų išvengta nesupratimo, kągi mes iš tiesų darome. Taigi savo kalbą pamėginsiu padalinti į tris dalis. Pirmoje dalyje kalbėsiu apie mūsų veiklą, kokia yra mūsų struktūra ir kokia, taip sakant, pridėtinė vertė. Antroje kalbos dalyje trumpai pristatysiu skirtumus tarp mūsų veiklos ir nacionalinių žvalgybos ir saugumo tarnybų. Galiu pasakyti, kad aš pats esu e, buvęs Suomijos e, žvalgybos institucijos vadovas, taigi suvokiu, kaip veikia ir nacionalinės žvalgybos tarnybos. Ir galiausiai trečia dalyje trumpai pakalbėsiu apie bendradarbiavimą su Europos parlamentu, kokie yra teisiniai pagrindai vykdyti mūsų veiklą ir e, kokios buvo padarytos tiek Europos parlamento, taip kai kurių komitetų išvados dėl mūsų veiklos. Taigi kalbėsiu labai trumpai, nes pats turiu neužilgo palikti e, parlamento salę ir grįžti į savo tarnybą, todėl kad liktų laiko klausimams, e, atsakymams, aš kalbėsiu kuo trumpiau. Juolab, kad aš turiu ir pats didelę žvalgybos patirtį. Taigi pradėsiu nuo mūsų veiklos. Čia du pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, mes esame išorinės veiksmų tarnybos dalis. Mūsų tarnyboje dirba apie 80 žmonių, beveik iš visų ES valstybių ir visi Jie yra nacionaliniai ekspertai ir žvalgybos specialistai. Taigi visos e, šios ryties rytis yra atstovaujamos tiek išorės e, dimensijos aspektai, tiek ir saugumo tarnybų darbas. Tai Nuo pat pradžių noriu pabrėžti, kad mes neturime operacinių gebėjimų, mes nerenkame žvalgybos duomenų ir negalime naudotis prievartos priemonėmis. Tai yra vienas iš esminių dalykų ir skirtumų lyginant mūsų veiklą su valstybių žvalgybos tarnybomis. Ir todėl nuo kai žvelgiame į mūsų veiklą ir tą demokratinę priežiūrą, tai yra labai svarbu pabrėžti. Pernai mes atlikome apie 500 žvalgybos įvertinimų. E, jie buvo strateginės reikšmės, bet kadangi mes negalime pateikti nei e, strateginės, nei taktinės medžiagos, tai mes pateikime tik tai tokio vidutinio laiko tarpio vertinimus regionams arba šalims E, kurie galėtų kelti pavojų ES interesams. Ir mes susikoncentravimą ties e, e, ne ES valstybėmis, regionais, kur, kurie susijęs su kibernetinio saugumo ir terorizmo aspektais. Struktūra. Du skyriai. Pirmiausia, analizės skyrius, e, kuris, kuriame dirba apie 44 nacionalinius ekspertus iš valstybių narių. Toliau turime ir ES funkcionierių, pareigūnų, tokių kaip pavyzdžiui aš pats, e, žvalgybos specialistų, kurie yra laikini ES e, darbuotojai. Taigi, Šitas analizės skyrius padalintas į septynius departamentus, teminius departamentus. Kokie mūsų pagrindiniai e, e, klientai, galima sakyti vadovai, aišku, pirmiausia, ponia Mogerini. Bet mes taip pat esame atskaitingi ir ES komisa, komisijos pirmininkui, o taip pat ir tarybai, o pirmiausia, žinoma, išorės veiksmų tarnybai. E, mes teikiame informaciją Europos tarybos darbo grupėms įvairiais klausimais ir, kaip sakiau, tokių e, rašytinių ataskaitų esame parengę 500 pernai. Taigi Mm, kalbėdami apie šaltinius, tai mes negalime rinkti informacijos, taigi mes e, savo ataskaitas grindžiame iš e, ES valstybių gautą informaciją. Ir dėl tos priežasties mes esame kaip ir tokia pilietinė žvalgybos um, institucija. Pernai mes gavome um, tūkstančius pranešimų ir galiu pasakyti, kad per pastarosius metus padidėjo mūsų darbo kokybė. Ir čia išriškėja poreikis, kad nacionalinės žvalgybos tarnybos mums pateiktų kokybišką informaciją ir prisidėtų prie kokybiško e, sprendimų prieimimo mūsų institucijoje. Taigi tiek e, E, komisijos pirmininkas, tiek ponė Mogherini, manau, kad irgi laikosi panašios pozicijos. Mes taip pat e, galime e, grįsti savo darbą ir viešai prieinamą informaciją. Juolab, kad išorės veiksmų tarnyba gali pasinaudoti viešai prieinamą informaciją. Mes negalime vykdyti operacinio darbo, todėl naudojamės tik tai laisvai prieinama informacija, bet jinai vis viena yra mums labai naudinga. Trečias šaltinis mūsų ataskaitoms yra delegacijų e, pranešimai. Pasaulyje yra apie 140 delegacijų, todėl gaunama informacija iš jų labai vertinga mūsų darbui. mūsų pagrindinis e, darbo e, bruožas, tai yra bendradarbiavimas su mūsų institucijos padaliniu Ispanijoje. bendrai paėmus mes labai glaudžiai bendradarbiavame ir su ES e, karinėmis struktūromis, e, nes mūsų darbas dažnai yra nulemtas bendradarbiavimo su kariškiais. Ir tai nėra paslaptis, e, tai yra globali praktika, bet ES tai yra vykdoma lygiai taip pat kaip ir kitur. Taigi, Tai yra mūsų darbo bruožas. Aš visiškai tikiu tokiu uh, darbo principų, kad mes savo darbę galime derinti tiek civilių, tiek kariškių darbo aspektus. Taigi kalbėjau apie skirtimus, kad mes neturime operatyvinio E, operatyvinės veiklos, e, kad mes naudojamės viešais, e, viešą informaciją, viešais duomenimis ir tai yra labai svarbu suprasti, kai kalbam apie mūsų struktūrą. Kalbant atvirai, norint vykdyti savo veiklą, mums net ir nereikia tos kitokios informacijos, nes mūsų ataskaitos nesusijusios su individais arba asmen, asmens duomenimis. Tai yra tik strateginės analizės ir jos nedresuotos konkretiems individams, asmenims. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kaip buvo vertinama mūsų veikla ir trumpai pakalbėti apie JAV e, sėkimo programą. Pranešėjas buvo ponas Moras ir buvo padaryta labai aiški išvada dėl Incen e, vaidmens ir kaip Incen galėtų būti prižiūrima. Ir aš norėčiau trumpai pacituoti šios ataskaitos išvadas. Taigi, e, kviečiama reguliariai pranešti apie Europos e, Sąjungos žvalgybos analizės centro e, veiklą parlamentui ir kviečiama taip pat laikytis pagrindinių teisių ir taisyklių, kad e, būtų sustiprinta ES išorės dimencija. Ir toliau cituoju. Kviečiame komisiją pateikti teisinį pasiūlymą, kad e, Incen veikla žvalgybos srityje arba domenų rinkime būtų sustiprinta ir būtų sutvirtintas ES išorės saugumas. Tai reiškia, jeigu mūsų veikla e, virs daugiau tokio į operacinio pobūdžio veiklą, tai be jokios abejonės teks numatyti ir atitinkamus mechanizmus. Kaip jau sakiau, kol kas mes tos veiklos nevykdome, bet galbūt netolimoje ateityje taip ir bus, tai tuomet reikės iškoti sprendimą. Komisija atsakė į šias e, išvadas ir nekalbėjo apie teisinius dalykus. Kaip jau sakiau, Incen yra išorės veiksmų tarnybos dalis. Ir tam prasme e, teisinis pagrindas jau yra numatytas tarybos sprendime, kuriuo įkūriamas šis centras. Visiškai akivaizdu, kad duomenų apsauga ir privatumo taisyklės jau figuruoja šiame sprendime ir jos yra taikomos ince veiklai. Todėl pabaigai gal pridurčiau vieną dalyką kai aš kalbėjau apie mūsų centro veiklą, tai reikia pastebėti, kad mes na, gauname valstybių narių informaciją. Čia turiu vieną dalyką pasakyti. Visa valstybių gaunama informacija mums siunčiama savanoriškai. Tai nėra privaloma. Mes galime tik tai paprašyti ir negalime e, primesti tos užduoties. Taigi nepamirškime šio aspekto. Taip pat mes negalime e, sužinoti, kaip e, tie duomenys yra surenkami arba kokia sistemomis naudojamasi renkant tuos duomenys. Tai gali būti atskaitos taškas, nes e, teisingumo teismas 13 metais savo nuomonėje pastebėjo, kad pasitikėjimas tarp valstybių narių yra svarbus praktiškai teisinis pagrindas Europos Sąjungoje kaip ir principas ir e, valstybės narės e, negali tikrinti, ar kita valstybė e, laikėsi pagrindinių teisų. Tai yra pasitikėjimo dalykas. Todėl mes lygiai taip pat elgiamės su ta gauta informacija iš valstybių narių. Mes darome prielaidą, kad viskas darbas atliktas laikantis pagrindinių teisų ir tarptautinių konvencijų. Tai tą mes norime labai akivaizdžiai pabrėžti. Ir kaip jau sakiau, dar pabaigai noriu priminti, kad mes nevykdome operatyvinės veiklos. Tačiau mes e, esame e, kasmet e, pateikėme prašymus valstybėms mums pateikti žvalgybinę informaciją ir tokių atsakymų gavome apie tūkstantį pernai. Bet pabrėžiu, kad e, tokių atsakymų arba informacijos mes gavome net ir be jokio prašymo. Tai rodo valstybių geranoriškumą. Tai tiek būtų informacijos. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, ponė Sami, dėkuoju už e, puikiai pristatytą savo veiklą duomi, e, Suomijoje. Ponės ir ponai, kaip jau skelbiau, dėja, ponas Sami turi 10 valandą išvykti, taigi aš siūlyčiau užduoti jam klausimus dabar, jeigu jų būtų. Ar būtų klausimų, klausimų ponui Samiai? Jeigu yra, pakelkite korteles, rankas, kas jums patogiau. Yes, please. Prašau. Ponas Vos. Labas rytas, aš esu Ignacijos Sančias iš Ispanijos parlamento norėčiau pono Samijai paklausti štai ko. Jūs tris kartus minėjote, tai matyt, e, jūsų manim tai yra tikrai labai svarbus dalykas, tai, kad jūs nerenkate duomenų asmen, asmens lygmenių. Tiesiog laisvanoriškai nacionalinės žvalgybos tarnybos perduoda jums tos duomenis. Na, atrodytų logiška, kad Europos institucijos norėtų turėti įgaliojimus rinkti duomenis pačios. Ar jūsų manimų tai yra įmanoma? Ir ar Europos žvalgybos tarnybos norėtų ir galėtų kreiptis į nacionalinės agentūras ir prašyti uh, iš jų duomenų tiesiogiai, aišku, laikantis tam tikrų teisinių reikalavimų ir priežiūros. Ar nemanote, kad tai būtų tinkamiausias kelias Europos žvalgybos tarnyboms? Prašau prisistatyti prieš užduodant klausimą. Ignas, Ignacio Sančias iš Ispanijos parlamento. Kolegos, Jeigu esate iš nacionalinių parlamentų, yra salės vargdariai salėje, tai jūs galite jiems atiduoti korteles ir savo pavardės. Tiesiog, jeigu norite pasisakyti, užrašykite savo pavardę. Mūsų parlamentarai irgi prisistatys. Taip dirbsime. Ir dar. Ponas Vos yra kalbėtojų sąraše. Prašau. Prašau, ponia Vos. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad jūs pats netliekate jokių operacijų, operatyvinės veiklos, taigi jums priežiūra kaip ir nereikalinga. Tačiau norėčiau sužinoti, ar ta žinia, šito žinios, kurias sukaupėte, jūs perduote nacionaliniams e, žvalgybos institucijoms. Ir kaip tuomet viskas vyksta, ar jūs vertinate padėtį toje šalyje, atitinkamoje šalyje, esant atitinkamai situacijai kalbant apie saugumą ES agentūroms ir institucijoms, ar šalia dar kokių tai atliekate kitas misijas ir taip pat dirbate, ar dirbate su Europolu, Interpolu, žvalgybos tarnybomis iš trečiųjų šalių? Na ir vertinant per ilgesnio laiko perspektyvą, ar yra prasminga, būtų prasminga jums patiems atlikti operacijas, ar geriau vis dėlto bendradarbiaujant su nacionalinėmis žvalgybos institucijomis tą surinkti informaciją. Pone Intfeld taip pat pakviesiu pasakyti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Įsivaizduoju, kad dabar mes tik tai ponui Sam užduodame klausimus. Taip. Turiu pasakyti, kad tas dialogas šiame parlamente vyksta jau tikrai ne pirmąjį kartą. Šiandien man nėra aišku, ką daro jūsų institucija. Jūs išvardijote dalykus, ko nedarote, bet man, pažiūrėjau, neaišku, ką jūs darote tuo metu. Ir, na, sakyti, kad čia tiesiog tik tai tokia pašto dėžutė ir žvalgybos tarnybos tik tai sudedate informaciją, jūs pasiimate, na, nelabai taip įtikinamai skamba. Juolab, kad daug nacionalinių žvalgybos tarnybų Europos Sąjungoje viršė savo įgaliojimus, yra viršė savo įgaliojimus. Ir šnipinėja žmonės iš kitų ES valstybių, iš, iš kitų ES valstybių institucijų, taip pat daug bendradarbiauja su CŽV, vykdant nelegales operacijas. Taigi man įdomu tiesiog po jūsų, po to, kai senatas at, pateikė pareiškimus e, apie kankinimus ir CŽV darbą. Jūs pasakėte, kad mes net nežinome, e, kokie yra mūsų gaunamos informacijos šaltiniai. Ir dabar jūs čia atvykote ir sakote, na, priežiūra nereikalinga, nes mes iš principo atliekame tik administracinį darbą. Man atrodo, kad atėjo laikas, aš jau daug metų to reikalauju, kad tinkama priežiūra būtų užtikrinama, tai yra ir šio parlamento uždavinys, mums skubiai reikia daugiau skaidrumo, kalbant apie tai, ką daro jūsų institucija, kokią informaciją jūs apdarojate, nes kolega iš Ispanijos irgi pasakė, kad jūs galite teikti, kad nerenkate asmens duomenų ir aš kaip ir tuo tikiu, bet tas, tai nereiškia, kad jūs neapdarojate asmens duomenų Taigi, aš manau, kad jūs labai atidžiai pasirenkate savo žodžius. Ir aš asmeniškai pasakyčiau už tai, kad ši, jūsų institucija taptų visapusiška ES institucija, kuri veiktų pagal sutartis, pagal tinkamą teisinį pagrindą ir tai reikštų ir tinkamą priežiūrą. Ačiū, ponė Intvilt. Pone Laurestin. Ačiū. Aš gal pratęsiu Saufi iškeltą mintį apie tai, koks yra jūsų indėlis. Nes jūs renkate žinias iš valstybių narių, tačiau suprantu, kad jūsų analizė nėra apie konkrečias valstybės narės, bet apie visą Europos Sąjungą. Taigi, tas Europos Sąjungos vidaus saugumas, kokie čia yra pagrindiniai matmenys, kokios yra pagrindinės grėsmės, vertinant visą ES, ne, ne pavienę šalis. Ir konkrečiau, kokią dalį čia užima kibernetinis saugumas ir taip pat informacinis saugumas, nes žinome, kad e, šiuolaikinėme pasaulyje informacinis karas yra labai svarbus ir užima svarbu vaidmenį. Ar jūs atliekate ES analizę bendrą, kokios yra grėsmės pagrindinės ES šioje naujoje aplinkoje? Ačiū, poniai Lauristin. Ponas Tucci dabar iš Italijos parlamento. Norėjau paklausti jūsų nuomonės dėl to, kaip jūs pasinaudojate šitą galimybę e, įkurti vieną žvalgybos instituciją visoje Europos Sąjungoje, kad, kuri rūpintųsi e, taip pat ir kibernetinio e, saugumo klausimais, nes šioje srityje valstybės šiaip viena su kita konkuruoja Kaip jūs įsivaizduojate savo vaidmenį, nes e, šis vaidmuo turėtų šioje srityje turbūt būti, būti pakeistas. Sisalmi. Pana Stučiai, panas, pana Sami, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš bandysiu atsakyti visus klausimus. Dabar pradžiai, jeigu teisingai supratau pono Sančias klausimą apie asmens duomenis. Ir tai susiję su tuo, apie ką kalbėjo ponė Intfeld dėl asmens duomenų. Mes nerenkame, nei apdarojame asmenis duomenis, aiškiai pasakysiu. Tai reiškia, kaip jau sakiau, mūsų veiklai tas nėra būtina. Dabar klausimas, ką mes darome tuomet, jeigu tokios veiklos nevykdome. 500 ataskaitų, dauguma jų yra atskleista ir specialiajam uh, Europos parlamento komitetui bei vyriausiai galiotiniai. Taip pat ji irgi atvyksta į mūsų posėdžius, aptarė mūsų veiklą. Tai yra tinkamai veikiantis, veikiantis sąranga, bent jau kol kas. Asmens duomenų rinkimas. Aš žinau, kad Frontexas ir taip pat Europolas, jie veikia pagal skirtingus teisinius pagrindus šiame kontekste. Ir aš manau, kad jų veiklai kur kas svarbiau yra turėti galimybę bent kažkiek e, dirbti su asmen, asmens duomenimis Europos lygmenių. Mums tai nėra jokia problema, mums tai nėra, nėra būtina. Ponas Vos dar uždavė vieną klausimą ir vieną pastabą. Matyt, aš tą turėjau paminėti iš pat pradžių. Mes savo ataskaitas atskleidžiame ir valstybėms narėms, valstybėms narės per kelis kanalus atskleidžiame tas ataskaitas, žvalgybos tarnybos gauna jas ir taip pat užsienio reikalų ministerijos gauna mūsų ataskaitas, faktiškai visus mūsų, visą mūsų medžiagą. Ir tos informacinės pažymos, tai yra tokie personalizuoti dokumentai, kuriuos skiriame vyriausiai galiotiniai kitiems svarbiausiams klientams. Taigi yra labai aiškus bendravimo kanalas ir su valstybėmis narėmis. Tai nėra vienos pusės eismas. Jie tikrai gauna mūsų parengtas parengtus dokumentus. Kitas klausimas dėl Europos institucijų saugumo. Ne, mes nesame už tai atsakingi. Visos institucijos turi savo saugumo direktoratus ar departamentus, kurie yra atsakingi už ar fizinį saugumą, darbuotojų fizinį saugumą, ar už pačios institucijos saugumą, ar už informacinį saugumą. Mes galime kartais pateikti patarimus dėl grėsmių ir tai yra susiję ir su klausimu dėl kibernetinio saugumo grėsmių. Mes parengėme dokumentus apie kibernetinio saugumo grėsmės Europai ir Europos veikėjams. Bandome viską sudėti į bendrą kontekstą, iš kur tos grėsmės, kuo suinteresuoti tie kurie generuoja tas grėsmes ir, ir panašiai, kokios jų galimybės e, gauti prieigą prie institucijų ir panašiai. Toliau, bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis, mūsų bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis yra ribotas, labai ribotas, tai daugiausia susijęs su tuo, kad mes atliekame vertinimus, gavę indėlį informaciją iš valstybių narių institucijų ir dalymasis tą informaciją su kitomis šalimis, trečiosiamis šalimis, mes pirmiausia turime informacijos patiekėjo leidimo paprašyti dėl tos informacijos atskleidimo. Ir aš žinau, kad valstybės narės yra linkusios tiesiogiai bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, taigi mūsų bendradarbiavimo galimybės ribotos ir mes negalime dalintis informaciją, kurią esame gavę su trečiosiomis šalimis. Tas pats pasakytina ir apie kitas tarptautinės organizacijas pavyzdžiui, tokią organizaciją, kuris sėdi irgi šiame mieste, kitoje jos vietoje. Toliau apie, klausimas apie ateitį. Ar mums reikalinga Europinė Europos žvalgybos agentūra? Pirmiausia, manau, kad yra toks na, politinis teisinis klausimas, kuris tikrai nepatenka į mano kompetenciją, bet aš galiu pasakyti, kad kol kas tai nėra labai realu, juolab, kad nacionalinis saugumas priklauso šalių kompetencijoms ir jeigu staiga mums prireiktų to, jeigu bendrai būtų suprasta, kad yra būtina eiti tą linkmę, tuomet valstybės narės taryba ir primtų tokį sprendimą. O kiek aš suprantu, čia reiktų keisti matyti ir Lisabono sutartį tam tikslai. Taigi aš <clears throat> nemanau, kad tai įvyks greitai. Taip pat, kalbant apie mūsų veiklą ir rūpešius, <clears throat> Taip, tas dialogas vyksta jau kurį laiką ir aš norėčiau pabrėžti štai ką ir diskusijose su šio komiteto pirmininku paklausti, ar nebūtų įmanoma atitinkamo komiteto nariams atvykti į mūsų instituciją, mes galėtume susėsti galbūt ir pasikalbėti, pažiūrėti, kaip jie galėtų supažinti, kaip vyksta mūsų veikla ir ką mes darome, ką padarėme pastaraisiais metais kad paaiškintumėme, tarkim, tam tikrus dalykus, kurie gali vis dar labai jums rūpėti ar nebūti visiškai aiškus. Taigi, ponė pirminkė, tikiuosi, kad atsakiau į man užduotus klausimus. Jūs, ponė Sami, esate laiko ir planavimo ekspertas. Dabar lygiai 10 valandų. Dėkoju, kad atvykote. Ponios ir ponai, dabar man labai malonu pakviesti Davidą Bigfield, kuris yra uh, buvęs teisės direktorius MI5 ir MI6 agentūrose. Pone Bikvil, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mane šiandieną. Man labai malonu dalyvauti šioje konferencijoje. Europos žmogaus teisų teismas numatė labai aukštus informacijos rinkimo ir apdarojimo standartus prieš galint joms e, naudotis tą informaciją. Ir mes, aišku, e, pritarėme tiems standartams, nes priešingų atveju tai gali pažeisti teisės. Analizė reiškia, kad reikia apdoroti iš elektroninės žvalgybos gautas informacijos, e, gautus informacijos vienetus. Ir informacijos rinkimas yra ir sudėtingas, ir pavojingas dalykas. Informacija yra tikrinama daug kartų prieš atliekant analizę, prieš priimant atitinkamus veiksmus. Ir taip pat žvalgybos agentūros e, gali gauti dar papildomos informacijos e, ir užtik, reikia užtikrinti dėl to labai aukštą analizės standartą. Elektroninė žvalgyba yra labai svarbi siekiant iš, išsaugoti tos standartus. Ir aš čia būtent kalbu apie elektroninės žvalgybos mastus, o ne elektroninės žvalgybos priežiūrą. Apie tai kalbėsiu vėliau. Daug tarptautinių organizacijų piliečių laisvių grupių reikalauja, kad elektroninė žvalgyba būtų ribojama ir kad būtų naudojama tik tai teroristų išpolių prevencijai. Tačiau čia yra ignoruojama informacijos vertė, informacijos, kuri leidžia atlikti ilgalaikę, ilgalaikius tyrimus tokioms agentūroms ir taip pat neigiamos informacijos, kuri leidžia geriau nustatyti tinkamus, atitinkamus taikinius. Ir tokiu būdu tai irgi e, leidžia apsaugoti nekaltų žmonių teisės. Taigi, jeigu būtų ribojama elektroninės žvalgybos ribojami mastai, tuomet e, žvalgybos agentūroms primetama prievolė užtikrinti aukštą analizės standartą. Ir čia kyla klausimas, ar tuomet analizė yra vertinga? Taip, vien tik tai Junktinėje karalystėje šiais metais po vieną teroristą įtariamą terorizmu buvo E, areštuota kasdien. 600 žmonių išvyko iš Junktinės karalystės į Siriją. 300 net nebuvo žinomi žvalgybos agentūroms. Tūkstančio puslapių e, apimties teroristinės medžiagos kas, kas, kas savaitę yra išimama iš interneto. Žvalgybos teisėsaugos institucijos e, kovoja su korumpuotų žmonių kultu, kurie darbuoja pažeidžiamiausius ir nusikaltelius tai yra tie žmonės, kurias piliečių laisvių grupės turėtų apsaugoti. Tačiau jeigu žvalgybos agentūrų elektroninė žvalgyba bus apribota, tai tik tai sukeltą didesnę grėsmę, tai bus naudinga teroristams, e, e, priekeiviams žmonėmis. Ir e, tai pažeis nekaltųjų teisės. Kai aš vadovau žvalgybos, buvau žvalgybos agentūrų teisės direktorius, aš puikiai bendradarbiavau su piliečių teisų grupėmis. Ir dabar aš pasinaudosiu progą ir paprašysiu jų dar kartą pamastyti, kas yra būtina tam, kad užtikrintumėme nekaltų žmonių teisės, o ne tai, kas geriausia bus nušviečiama spaudoje. Žvalgybos ir teisėsaugos agentūroms e, e, siūloma žvalgybinę medžiagą, žvalgybinės medžiagos naudojimui gauti teisės, e, teismų institucijų leidimą. Tačiau kalbant apie valstybės ir individo teisės, Lienda prieš Švediją buvo tokia žmogaus teisų teisme byla, ten buvo pripažin, pripažįsta, kad teisė į privatumą ir saugumo užtikrinimas ir teisė žvalgybos institucijoms e, kaupti informaciją e, pogrindyje. Ir taip pat ten yra nustatomas agentūros bazinis darbas, tai kad būtina, jog norint atlikti veiklą, tokiai agentūrai. Reikia įvertinti operacijos mastus rizikos kontekste. Ir taip pat reikalinga bendra nepriklausoma viso to priežiūra. Šios prievolės toliau yra įtvirtinamos vėlesnėme sprendime, kuris yra nurodytas mano nuorodose. Liandos byla rodo, kad būtina pusiausvyrą, pagal kurią žvalgybos institucijos galėtų atlikti savo darbą, tačiau būtų ribojama, ribojamos piknaudžiavimo galimybės. Dabar toliau po tos e, bylos dar buvo kitas, e, kita byla Vokietijoje 78 metais, kur teismo institucijos e, leidimai žvalgybinės informacijos naudojimui buvo numatyti ir taip pat tai reiškia, kad vykdomosios valdžios institucijų kišimasis į asmens teisės turi būti susijęs su veiksminga kontrolė, kuri turėtų būti užtikrinama teismo teismų kontrolė suteikia geriausią nepriklausomumo, bešališkumo ir tinkamos procedūros garantiją. Problema yra ta, kad po Leandra ir Klas bylų matėme, kad iš labai e, išaugo techninės galimybės, interneto naudojamas, yra naudojamos labai įmantrios kodavimo procedūros. Teroristai ir tarptautinio organizuoti nusikalteliai, tarptautiniai nusikalteliai gauna prieigą prie tokios informacijos ir jie naudojasi, kad apeitų, tyrimų, apeitų agentūrų tyrimus ir tokiu būdu vykdomi išpolį prieš visuomenę. Agentūros išplėtė savo e, žvalgybą, kad užkirstų kelią tokiam pavojui ir buvo atlikta labai daug tyrimų susijusių su elektroninėmis komunikavimo priemonėmis. Taigi, pavyzdžiui, individualių pokalbių pasiklausimai, elektroninė priežiūra, skaitant elektroninio pašto žinutes, socialinė žiniasklaida, internetinė telefonija, mobilus telefonai, visi kiti ryšio metodai yra naudojami. Ir kom, dabar komuni, kom, e, komunikacijos duomenų bazė yra keičiama komunikacijos duomenų plus baze, kur reikia, kad susidarytum tinkamą įspūdį apie situaciją, perskaityti 100 elektroninio pašto žinučių, 50 interneto, internetinių puslapių, 20 trumpų žinučių. Tai yra faktiškai e, meta duomenys. Ir tai yra susiję su komunikacijų duomenų plus sistema. Kai vykdomas toksai tyrimas, žiūrima, su kuo bendrauja tas įtariamas asmen, asmuo, taip pat yra naudojami asmens duomenų vienetai. Vykdant tokią, tokią elektroninę priežiūrą reikalinga institucijoms. Dabar kyla klausimas, kas turėtų prižiūrėti tokią, e, tok, tokias, tokią veiklą. Yra kalbama, kad komunikacinių duomenų plus sistema turi būti apribota, atsižvelgiant į teisingumo teismo atitinkamus sprendimus. Tačiau kiti priešingai teigia, kad visa elektroninė, visas elektroninis siekimas, įskaitant komunikacinių duomenų plus sistemą, yra būtina, kad e, institucija galėtų tinkamai veikti. Vokietijoje buvo priimtas atitinkamai e, G10 teisės aktas e, ir ten yra nustatyta, kad e, tik tai teismai gali suteikti tokį leidimą ir komunikacinių duomenų plus sistema gali būti naudojama tik tuo met, jeigu yra konkrečių įtarimų ir panašiai. Visos tos procedūros, aišku, yra naudingos, tačiau bendrai paėmus, kai pasaulyje žvalgybos tarnybos kovoja su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, kuris lengvai kerta sienas, tuomet tos tai reiškia, kad tokie pribojimai sukuria papildomų problemų. Mes galime grįžti prie esminių dalykų. Lienda bylos teismo sprendimas, kur teigiama, kad neturi būti sumažinamas teisų ir visuomenės saugumo balansas. Ir aišku, žvalgybos agentūroms dėl to tenka labai sudėtingos kompleksinės autorizavimo procedūros, kuo tos procedūros yra sudėtingesnės, tuo daugiau praeina laiko ir kovojant su terorizmu organizuotų nusikalstamumu laikas, laiko faktorius yra labai svarbus. Taigi, žvalgybos įstatymų pertvarka ir nacionalinių tarptautinių priešėros institucijų įsteigimas, ką siūlo piliečių teisų organizacijos ir kai kurios Europos vyriausybės, tai netitinka Lianda bylos nuostatų. Lianda byloje kalbama apie tai, kad agentūros turi dirbti savo darbą, tačiau jos e, turi būti aiškiai, tačiau nacionalinės įstatymuose turi būti aiškiai pripažįstama, kad būtina atlikti elektroninę priežiūrą ir kad e, ta priežiūra turi būti užtikrinta, e, turi būti prižiūra, prižiūrima parlamentinių lygmenių, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimams ta priežiūra, kuri yra susijusi su iš ankstinio autorizavimu, turėtų būti susijusi su teismais. Britanijos žvalgybos priežiūros komitetas neseniai teigia, kad teismų išduodami autorizavimai neturėtų būti susijęs su vykdomosios valdžios atitinkamais elementais. Tai kelia tam tikrų teisinių e, aspektų, kalbant ypatingai apie diplomatinius politinius klausimus. Komitetas taip pat teigia, kad teisėjai negali būti atskaitingi, jeigu, yra, jeigu nėra formalios apeliacinės sistemos. Tas yra tiesa, tačiau parlamentinė nepriklausomė priežiūra iš principo reiškia, kad numatoma jurisdikcija prieš bet kokį teisminį procesą susijusį su priežiūra. Taigi teismų institucija negali pateikti jokių argumentų prieš elektroninę ir kitokią stebėseną. Taigi, kovos su terorizmu ir nusikaltimais institucijos nėra vien tik tai susijusios su žvalgybinėmis institucijomis. Čia būtų kalba, kalba įtur apie platesnį ratą institucijų, kurioms būtų reikalingas teismo autorizavimas. Visos tos institucijos susiduria su spaudimu užtikrinti saugumą visuomenė ir pačios turi susidoroti su tokiu spaudimu ir būtent vykdomoji valdžia ne tik, kad kūrė atitinkamą politikos kryptį, bet taip pat kasdien priima sprendimus dėl kiekvieno taikinio stebėsi, stebėjimo. Ir pagrindinis tikslas yra užtikrinti saugumą, tačiau ta e, slapta slaptas stebėjimas yra tik tai vienas, vienas veiklos baras, yra ir kitų procedūrų, kurios yra naudojamos. Ir tada kyla dilema, kam ir kaip gali būti atskleidžiama ta informacija. Aišku, čia reikia ir būtinumo bei proporcingumo principo laikytis. E, to, to turi laikytis agentūros, kai reikalauja, kai prašo autorizavimo ir atitinkamai to, to principo turi laikytis ir autorizuojančios institucijos. Uh, <clears throat> norėčiau pabrėžti štai ką. Visuomenė turi aiškiai suprosti, suprasti, kad reikalinga išsaugoti pusiausvyrą tarp jų teisių ir valstybės. Ir civilių piliečių stebėjimas tarsi sukuria tokį įsitikinimą, kad kuriama policinė valstybė, tačiau e, viskas turi būti daroma atsižvelgiant į demokratinius, demokratinius, demokratinius principus. Tačiau kiekvienas e, slapta gautos žvalgybinės informacijos vienetas negali būti patikrintas ir elektroninės, elektroninės stebėjimo srityje, pavyzdžiui, niekuomet neįmanoma išsiaiškinti šimtų procentų, ar e, viskas buvo atliekama pagal tam tikras procedūras. Tai, taigi, Jeigu mes manome, kad teismų autorizavimas būtų tinkamiausias kelias, tuomet kyla klausimas, kaip tą padaryti. Akivaizdu, kad kyla įvairių problemų dėl komunikacijos duomenų plus sistemos ir dėl to, kad keičiasi technologijos labai greitai, tai tas procesas, autorizavimo procesas irgi turi būti susijęs su technologiniais dalykais. Ar tai turėtų būti oficialus teismo autorizavimas, toks kaip yra JAV, Vokietijoje ir Švedijoje, ar tai galėtų būti greitesnė, trumpesnė teismo autorizavimo procedūra, įtraukiant techninės priemonės. Logiškiausia, naudingiausia sistema būtų teisėjus įtraukti į žvalgybo agentūrų kasdienį darbą, kad galėtų būti išduodami leidimai įvairiai veiklai vietoje. Tai tokiu būdu būtų užtikrinamos taikinių ir valstybės teisės, taip pat galimų nukentėjusiųjų teisės. Taip pat teismams turėtų padėti nepriklausomi ekspertai, kad tokie sprendimai būtų primami atsižvelgiant į šio laikinės technologijas ir techninius pokyčius. Tokiu būdu vykdomoji valdžia kaip ir pasitrauktų į nuošalį ir tada tai patenkintų ir piliečių teisų organizacijas ir būtų nepažeidžiami Leandra bylos sprendimo nuostatai. Tačiau autorizavimo tribunolai, kitos institucijos e, tai darytų kasdien, tačiau tokios institucijos visuomet e, bando minimalizuoti, minimaliai sumažinti galimą riziką Ir aišku, reikia atsižvelgti ir į tam tikras aplinkybės, kai teismų institucijos žvalgybos agentūros kaupia informaciją atsižvelgiant tam tikrus technologinius parametrus. Taigi, aišku, tokių pareigūnų darbas yra nuolatinis balansavimas tarp valstybės teisių ir asmens teisių. Taigi čia reikalinga kažkokia tai aukštesnė sistema, leidžianti žvalgybos institucijoms dirbti su aukštesnėmis e, autorizavimo institucijomis, kai žvalgybos agentūros manytų, jog tai yra būtina. Tuomet žvalgybos agentūros galėtų būti geriau apsaugomos to tų tokių teismų institucijų. Ir kolega iš Prancūzijos e, neseniai e, pateikė tam tikrų minčių ir aš matau, kad dabar Prancūzijos e, vyriausybė imasi veiksmų, kad ta sistema būtų sunaikinta. Ir dėl to Prancūzija dabar patenka į tą pačią situaciją kaip Junktinė karalystė. Makčiavidė, kuris buvo teisėjas prižiūrintis žvalgybos darbą Prancūzijoje, teigia, kad tokie teisės aktai nėra susijęs su įprastinė priežiūra. Ir aš kaip žvalgybos agentūrų buvęs teisės direktorius, susiduriantis su vykdomosios valdžios spaudimu, manau, kad tai, tai nėra labai tinkama situacija. Ir paprasčiausias, veiksmingiausias ir realiausias būdas ateityje užtikrinti tinkamą darbą žvalgybos institucijoms, leisti joms dirbti, atsižvelgiant į kasdienę teismų autorizavimo sistemą, sistemą, kuriai padėtų savo patarimais atitinkami teisiniai ir nepriklausomi ekspertai. Dėkoju. Thank you so much, uh, Mr. Bickford, for your... Dėkoju ponui Bickfordui už uh, tikrai labai įdomią ir sudėtingą prezentaciją. Gerbėjai kolegos, jei kas nors nori užduoti kokį nors klausimą, o pas mane yra pažymėta, kad ponas Void užsirašė paklausti. Ponas Void norėjo užduoti klausimą. Prašau. Ja. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Bigford, Sie haben. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Bigford, jūs kalbėjote nepaprastai įdomiai. Ir kalbėjote apie nepaprastai sudėtingus klausimus ir apie informacijos rinkimo kanalus, apie kuriuos dažnai viešai negalime kalbėti. Jūs minėjote situaciją Vokietijoje, kalbėjote ir duomenų perdavimo protokolus ir apie tai, kad egzistuoja tam tikros galimybės klausytis paprastų žmonių ir verslo pokalbių. E, ir aš norėčiau jūsų paklausti, kai jūs vykdote slaptasias operacijas, kai renkate žvalgybinę informaciją, ar jūs privalote atsiskaityti kam nors parlamentui ar kokiai nors kitai įstaigai, tarnybai, apie, kurie viešai nėra žinoma ir todėl viešai niekas negali stebėti, kad vyksta tokios at, at, ataskaitos. Pone Intveld. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau užduoti kelias klausimus jums, jei leistumėt. Noriu išsakyti bendro pobūdžio pastabą. Klausydamasi mūsų svečių, pagalvoju, kad mes turime kalbėti apie priežiūrą, o mūsų svečiai kalbėjo apie tai, kad priežiūros nereikia ir kartais ji netgi gali būti ir pavojinga. Taigi panašu, kad, mes kalba, kad mūsų čia kalba kaip bankininkai, kurie visiškai nenori pasimokyti iš uh, savo klaidų, kurios buvo pastaruoju metu padarytos. Slaptosios tarnybos dažnai elgesi kaip kokie kaubojai. Ir ponia Abutina mane tikrai šokiravo. Panašu, kad jūs visiškai nesuprantate, ką reiškia piliečių teisės, galių pusiausvyrą ir taip toliau. Specialiosios tarnybos turi tarnauti žmonėms, o ne kitaip. Ir būtent todėl labai svarbu yra užtikrinti deramą priežiūrą. Pono Brakę norėčiau paklausti. Visi kalbėjo, kad e, iš tikrųjų viskas yra labai gerai, bet e, aš norėčiau paklausti, kaip vykdomas e, Belgakom įmonės tinklų stebėsenos bylo, bylos nagrinėjimas. Bet to mes žinome, kad ir taryboje buvo rasta slaptų mikrofonų. Ar vyksta tyrimas? Fox IT, Niderlandų bendrovė, buvo pasakyta tylėti dėl to, kad ta bendrovė kai ką išsiaiškino ir amerikiečiai dėl to buvo labai nepatenkinti. Todėl buvo nuspręsta viską nutilėti. Ir antras mano klausimas, kuris beje yra skirtas visiems. Kaip jūs galite sakyti, kad priežiūra nėra reikalinga arba kad dabartinės priežiūros pakanka, kai mes žinome apie prizm, apie belgakom, apie slaptų tarnybų vykdomus e, kalinių perdavimus. Ir turime visą tą informaciją, bet nie viena ES vyriausybė dar nebuvo patraukta atsakomybėn, nors mes žinome, kad e, kurios valstybės e, dalyvavo šioje veikloje kaip vyksta įvairių nacionalinių specialių tarnybų bendradarbiavimas. Ir čia aš galiu kalbėti ir kalbėti, galiu pateikti Jums daugybę pavyzdžių to, kaip specialiosios tarnybos viršė savo įgaliojimus. Taigi, kaip Jūs galite, žiūrėdami mums į akis, sakyti, kad ne, nereikia daugiau priežiūros. Kaip tik dabar yra atėjo laikas, kai mums reikia realios priežiūros. Ir ponas Voiks visiškai teisingai pasakė, kad problemų kyla ne dėl to, kad nacionalinės priežiūros institucijos negali už, užtikrinti tinkamą kontrolę, bet dėl to, kad, kad e, uh, specialiosios tarnybos tarptautinių lygmenių labai dažnai dirba taip, kad niekas negali e, nieko sužinoti apie jų veiklą. Taigi, ar jūs iš tikrųjų esate pasiruošę apsaugoti mūsų laisvę ir teisės, nes aš tikrai dėl to nesu tikra. Tikruoju, mes tuoj atsakysime į jūsų klausimus, bet pirmiausia, Hans Christian Štoible pateiks savo klausimas. Kolega iš Vokietijos, prašau. Mano pavardė yra Štoible, aš dirbu Vokietijos Bundestage, Vokietijos parlamente. Be to, aš taip pat dirbu ir parlamentinės specialių tarnybų uh, priežiūros komitete ir dirbu taip pat e, ir tyrimų komitete. Pone Brak, jūs kaip ir ponas Bigford kalbėjote apie parlamentinę prie, e, priežiūrą. Ponas Brakė savo kalboje minėjo parlamentinę priežiūrą. Ir jūs kalbėjote, kad Tam, kad galima būtų užtikrinti dermo kontrolę, e, parlamentui reikia pateikti visą slaptintą informaciją. Bet kaipgi realiai tai vyksta praktikoje? Federali vyriausybė perduoda tą įslaptintą informaciją priežiūros komitetui. Tik tokiu atveju priežiūros komitetas galės vyks, dirbti. Bet kaip uh, gali būti perduota tokia informacija, jeigu, pavyzdžiui, Britanijos žvalgybos tarnybos atsisako bendradarbiauti su Vokietijos specialiosiomis tarnybomis, jei Vokietijos vyriausybė sutinka perduoti įslaptintą informaciją prie parlamentinės priežiūros komitetui. Štai koks klausimas. Aš manau, kad mums reikia daugiau parlamentinės priežiūros, bet uh, mes turime įtarimų, kad e, nacionalinė žvalgybos agentūra bendarbiavo su federali, federaliomis slaptosiomis tarnybomis Vokietijoje tam, kad e, sektų Europos e, kai kur verslininkus ir politikus. Ir niekas to negali kontroliuoti. Tai dar vienas pavyzdys, kuris paliūdė, kad mums reikia geresnio bendradarbiavimo užtikrinant priežiūrą. Reikia daryti viską, kad Europos parlamente dirbantis komitetai vykdantis tą priežiūrą galėtų bendradarbiauti su nacionaliniais panašiais komitetais. Dėkuoju, telefonas Morais. Ačiū, ponė pirminkė. Aš norėčiau savo klausimą adresuoti pono Bigfordui ir kalbėsiu apie parlamentinę priežiūrą. Atsižvalgdamas į tai, ką pasakė ką tik kolega ir apie ką kalbėjo ponia Infeld, ir aš beje neturėjau dar galimybės pasisakyti, Europos parlamentas neturi tiesioginių galiojimų vykdyti parlamentinę priežiūrą. Mes savo darbę turėjome remtis tik tai tą informaciją, kurią turi nacionaliniai parlamentai. Ir ponia Infeld minėjo jau konkrečius atvejus Belgijoje. Mes norime, pasinaudodami visą savo politinę įtaką, atkreipti dėmesį į anachronistinės situacijas, kurios susiklosti kai kuriuose valstybėse narėse ir norime paraginti geriau vykdyti kontrolę. Mes negalime apsimetinėti, kad mes turime teisinių įgaliojimų šioje srityje. Pono Bigfordui norėčiau padėkoti už nepaprastai išsamų pasisakymą. Sofie Netfeld e, jau tai minėjo ir man taip pat pasirodė, kad iš esmės e, ponas Bigford stengiasi palyginti dabartinę situaciją. Žinome, kad Vokietijoje, e, atsiprašau, Prancūzijoje, pavyzdžiui, situacija ir kitokia nei Junktinėje karalystėje nes mūsų specialiosios tarnybos masiškai renka duomenis ir tos specialiosios tarnybos plėtojo sparčiai savo veiklą, o parlamentinė kontrolė jau ilgus metus nėra keičiama. Ir net jei parlamentarai ir norėtų vykdyti deramą kontrolę, jie negal, tiesiog negali to padaryti. Ir mane neramina tai, kad Prancūzijoje dabar ketinama sekti mūsų pėdomis. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar negali būti taip, kad ir teisėjai kartais ne visuomet galės tinkamai atlikti savo darbą dėl to, kad jie susiduria su informacijos stoka ir kad mes matome, kad Junktinė karalystėje vidaus reikalų ministras leido vykdyti tam tikrą veiklą, labai, leidžia vykdyti tam tikrą veiklą labai greitai ir kartais teismai tiesiog nespėja sureaguoti. Uh, Kalbėdamas apie Europos parlamentą, noriu pasakyti, kad mes norime stebėti, kaip keisė situacija po mūsų pranešimų, nes mes puikiai suprantame, kad šiuo metu egzistuoja demokratinis deficitas. Ir jūs apie tai puikiai žinote, nes nacionaliniai parlamentai susiduria su tą pačią problemą. Taigi mano klausimas būtų toks, kokia priežiūros kontrolė tikrai uh, pasiteisintų, nes dabartinė sistema uh, neveikia gerai. Net Prancūzijoje bandoma dabar imituoti, e, kopijuoti Britanijos sistemą, kurioje yra daugybė problemų. Dėkoju, dėkoju ponui Morais. Pirmiausia, mes gal, ponia Vikvart, leisime kolegams užduoti savo klausimus. Dabar kolega, kolegė iš Rumunijos, ponia Kalimente. Yes, please. Prašau, galite kalbėti. Domnule președinte, E, stimați e, colegi parlamentari, e, stimați invitați. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, gerbėjai parlamento nariai. Aš manau, kad ši konferencija yra nepaprastai svarbi, nes mes kalbame apie specialiųjų tarnybų bendradarbiavimą ir apie jų gebėjimą kovoti su terorizmu. Ir būtent todėl aš manau, kad ši konferencija yra nepaprastai svarbi. Aš norėčiau pažymėti, kad mes visi pritarėme tam, kad parlamentinė kontrolė būtų stiprinama. Aš kalbu apie specialių tarnybų kontrolę, nes šios žvalgybos tarnybos turi būti prižiūrimos žmonių Rumunijos parlamentas e, pritarė tokiam požiūriui. Mes šiandien turime Lisabono sutartį. Ir Vakarų Europos Sąjungos parlamentinė asamblėja nekartą jau kalbėjo apie šį klausimą ir nacionaliniai parlamentai vykdo priežiūrą, specialių tarnybų priežiūrą. Tačiau mes matome, kad bendradarbiavimas ES lygmenių nėra pakankamas ir tai trukdo mums tinkamai reaguoti į nūdinios iššūkius. O tai pirmiausia yra neteisėta migracija iš Šiaurės Afrikos, uh, Ir žinome, kas vyksta Graikijoje, Italijoje, bet žinome taip pat ir apie Rusijos veiksmus Ukrainos atžvilgių. Iš tikrųjų, šiandien e, užduodama daug klausimų. Mūsų neramina taip, kaip e, elgesi Amerikos specialiosios tarnybos ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas norėtų, kad būtų pateikti atsakymai į klausimus, kuriuos mes keliame nuolat ir kurie buvo jau užsakyti ir šiandien. Bet galiausiai man atrodo, kad nereikėtų pamiršti, jog JAV yra mūsų partneris, ypač NATO kontekste. Mes, e, mus visus gazdina e, teroristai, mes vis nerimaujame dėl neteisėtų nelegalių migrantų. Mes matome taip pat, kad yra ir nedraugiškų mūsų atžvilgių valstybių, ir čia aš pirmiausia kalbu apie Rusiją. Visi tie dalykai mus neramina. Ir matome, kad e, šiandien jau reikia kalbėti ne apie kažkokias atskiras kibernetinės atakas, bet apie tikrą kibernetinį karą. Rumunijos vidaus reikalų ministerija turi dabar parengti kibernetinio saugumo planą. Mes tuo užsiimame. Ir aš norėčiau paklausti, kaip Europos Sąjunga ketina reaguoti į e, masinius e, Rusijos vykdomus kibernetinius išpolius. Tie išpoliai turi būti aktualūs ne tik mano šaliai, bet ir kitoms e, valstybėms narėms. Nes neaišku, kaip tuos išpolius reikėtų reaguoti. Aš neseniai lankiausi Ukrainos parlamente ir galiu Jums pasakyti, kad tenai dar tikrai situacija nėra įspręsta. Rusija tikrai ketina, ketina žengti toliau ir užimti e, Mariupolio apskritį. Ir manau, kad mes turime visomis išgalimis kovoti su tokiais veiksmais, nes kivaizdu, kad tas e, karas tęsis. Ir aš manau, kad mes turime surasti kolektyvinį atsaką į tokius Rusijos veiksmus. Merci, monsieur, le, président. merci, monsieur le Président. Euh, merci. Pane Grisbek, dėkoju, pane pirmininkė, dėkoju Klodo Morajus ir um, tiems, kas uh, sugalvojus rengti šį renginį. Mes džiaugiamės be abejo, kad uh, Mes galime ir toliau plėtoti parlamentinį bendradarbiavimą. Ir taip pat tema yra nepaprastai aktuali, nes e, iššūkiai, grėsmės yra labai e, rimtos ir todėl visiškai natūralu, kad mes turime dabar kalbėti apie demokratinę pusiausvyrą, kurią turėtume užtikrinti vykdydome kontrolę. Mes visi atstovaujame demokratinėms šalims, kurios pastaruoju metu kartais imasi nelabai priimtinų priemonių. Jūs kalbėjote apie tai, kad gegužės pradžioje Prancūzijos nacionalinė asamblėja patvirtino įstatymą dėl žvalgybos ir dėl paskubintos procedūros Aš e, nenoriu dabar gilintis į visą šį klausimą, e, tiesiog pasakysiu, kad tai tikrai buvo, buvo žingsnis, dėl kurio galima būtų apgailėstauti. Ir Prancūzijos Respublikos prezidentas e, ponas Olandas pasakė, kad konstituciškai reikėtų vertinti šį įstatymą ir e, diskusijos šiuo metu vyksta, tačiau panašu, kad tas įstatymas vis tiek bus pasirašytas ir jisai kelia kelias problemas. Ypatingai mus neramina tai, kad valstybės, vyriausybės vadovo įgaliojimai yra plečiami ir iš esmės teismai negalės vykdyti jokios priežiūros. O mes pagal tą įstatymą turėsime labai išplėtotą piliečių duomenų rinkimo sistemą. Ir mūsų konstitucijos 68 straipsnėje yra numatyta, kad, kad teismai turėtų užtikrinti Jie turėtų užtikrinti piliečių laisvės ir jie turėtų vykdyti kontrolę. Bet e, kolegos, mes e, suprantame, kad tai, tas įstatymas ir prieštarauja ir e, mūsų nuostatoms, ir žmogaus teisų, ir teisingumo teismų sprendimams. Taigi, kaip mums galima būtų užtikrinti tinkamą kontrolę, kai iš esmės a priori nėra numatyta netgi, kad teisėjas galės tinkamai viską kontroliuoti. Kaip mes galėtume realiai laiku, leisti teisėjų laiku ir veiksmingai vykdyti su specialiosiomis tarnybomis susijusių sprendimų priežiūrą. Dėkoju. Kolega iš Lenkijos, ponas Galeževski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausiausi mūsų diskusijos ir pagalvoju štai ką. Viena vertus, mums reikia užtikrinti pilietinę slaptųjų tarnybų veiklos priežiūrą. Tačiau, antra vertus, mes norime, kad šios tarnybos veiktų kuo veiksmingiau. Ir mes, kaip ir kurios kitos tautos, kurios stovai dalyvauja šiame posėdėje, žinome ka, iš savo praeities, kad labai lengva yra sekti politikus. Mes puikiai žinome, kad kai kurie komunistinės partijos e, e, nariai buvo slaptų tarnybų agentai. Ir e, iš esmės politinė situacija keičiasi šiuo metu. Ir aš manau, kad mes turėtume užduoti savo klausimą, ar iš tikrųjų reikėtų plėsti trečiųjų tarnybų įgaliojimus, kai nėra užtikrinta derama priemonė. Norvegijoje, pavyzdžiui, mano galva pasirinktas yra labai geras modelis. Parlamentas renka pareigūną, kuris vykdys slaptų tarnybų priežiūrą. Aš pats esu politikas ir manau, kad e, nereikėtų leisti politikams užsimti slaptųjų tarnybų priežiūrą. Politika turėtų spręsti kitus klausimus. Yra dar keli kolegos, kurie jau kalbėjo, tačiau jie paprašė dar karto žodžio. Ponas Stušiai iš Italijos parlamento. Dėkoju, pirmininkė. Labai svarbu užduoti klausimus ir turiu vieną pastebėjimą. Mm, yra du kontrolės tipai. Pirmas tai yra teisminis, kuomet vertinamos asmens teisės ir kaip, ar jos yra pažydžiamos ar ne. Ir kitas variantas tai yra parlamentinė kontrolė ir šita kontrolė jau yra sudėtingesnė bei išsamesnė. Ir kyla klausimas, kaip informuoti visuomenę apie neslaptą informaciją e, ir kaip informuoti apie vykdomą slaptųjų tarnybų veiklą. Tai visą tai turint omenyje, manau, kad vienintelė galimybė, kuriai, e, kuri lieka parlamentiniam komitetui, yra būtent pasinaudoti pačių žvalgybos tarnybų biudžetu nes nėra aiškaus atsakymo, kaip yra naudojamas tuo biudžetu. Ir štai e, tas pats parlamentinis komitetas galėtų taip pat į eks post kontroliuoti, kaip yra panaudojamos lėšos ir galima iš anksto, pavyzdžiui, užblokuoti tam tikrą lėšų sumą vardantų pačių šalies e, demokratinių interesų. Tai štai, biudžetas yra, mano supratimu, pats jautriausias e, klausimas ir e, jį reikia spręsti, norint sulaukti kokių apčiopiamų garantijų. Dėkoju ir antrą kartą sutikime žodį ponui Voigt. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Štraubelį ką tik patvirtino, kad Jungtinė karalystė pagrasino nutraukti bendradarbiavimą su Vokietijos specialiosiomis tarnybomis. Jie pasakė, kad jie neketina teikti mums tam tikros informacijos. Tai mūsų labai neramina, nes Vokietija yra vienas stambiausių ES ekonomikų, kaip rinktinė karalystė beje. Ir mes žinome, kad pagal sąjungininkų susitarimus mes turime teisę gauti tam tikrą informaciją. Tačiau jei jei jūs neteiksite mums šių duomenų, Tuomet aš galėčiau jūsų paklausti, o tai kasgi tuomet kontroliuos, kokios duomenės apie Vokietijos piliečius jūs renkate Vokietijoje? Dėkuoju. Aš norėčiau sureaguoti į ponios Infeld klausimą visų svečių ir pirmininkų vardu. Kalbėsiu savo gimtają olandų kalbą. Na, Pirmiausia, noriu pasakyti, kad akivaizdu, kad egzistuoja tam tikra e, trin, trintis tarp specialių tarnybų veiklos ir e, pareigos vykdyti jų priežiūrą. Šios klausimus derinti nėra lengva. Jūs minėjote keliais atvejus ir kalbėjote, pavyzdžiui, apie tai, kad buvo jūsų slipsijus, tai yra tarybos pastate, buvo rasti slapti mikrofonai. Uh, Galiu Jums pasakyti, kad tyrimas yra baigtas ir buvo nuspręsta, kad nusikaltimo sudėties toje byloje nebuvo. Belgakom atvejo tyrimas, jis dar nėra baigtas, todėl negaliu gilintis į detalės. Tik tai galiu Jums pasakyti štai ką. Ir pirmojo tai- ir, atveju, ir uh, antrojo atveju Belgijos parlamento komitetas atsakingas už specialių tarnybų priežiūrą parengė pranešimus. Ir tuose pranešimuose kalbama apie mūsų slaptųjų tarnybų veiklą. Ir mes kalbame, kad e, tame pranešime, kad mūsų slaptosios tarnybos turėjo veikti kur kas aktyviau ir geriau. Ir mes tikimės, kad tos slaptosios tarnybos atsižvelgs į mūsų išvadas. Ir baigdamas, aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad Belgijoje veikia nuolatinis parlamentinis komitetas, kuris vykdo slaptų tarnybų priežiūrą. Ir beje, šio parlamento priežiūros galiojimai yra labai platus, platesni nei kitų panašių komitetų įgaliojimai. Ir mesgi galim, mes netgi galime taikyti ir specialiasias tyrimo priemonės Mes taip pat galime stebėti, kaip reaguojama į mūsų išvadas ir rekomendacijas. Aš nežinau, ar galima būtų čia kalbėti apie problemą. Mes šioje konferencijoje norime aptarti esamas problemas ir pabandyti pagalvoti apie galimus jų sprendimus. Mes puikiai suprantame, kad ir šios šalies e, slaptosios tarnybos e, gal ir netobulai visuomet dirba. Bet yra kitas klausimas. Panašu, kad dar vieną klausimą noriu užduoti ponas Žitkovskis. Aš tuoj suteiksiu Jums galimybę užduoti savo klausimą. Noriu tik tai pridurti, kad e, ponas Arab Pai komiteto pirmininkas, mūsų e, parlamento komiteto pirmininkas, papasakos jums išsameu apie komiteto darbą. Ir prieš suteikdamas žodį ponui Bigford, e, suteiksiu galimybę ponui Židovskiu užduoti paskutinį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę užduoti klausimą ir pasidalinti keliomis mintimis apie šiandienos konferencijos temą. Čekijos vidaus reikalų ministerijoje buvo jokaujama savo laiku, kad tie politikai, kurių nieks neseka, nėra, yra nieko verti. Na, tai toks, toks gal pavyzdys nerimtas, bet šiandienos tema yra nepaprastai rimta. Ir nei politikai, nei teisėjai negalės tinkamai įvertinti, ar tinkamai naudojamos yra tam tikros labai sudėtingos techninės priemonės renkant informaciją. Aš manau, kad mums reikėtų nepriklausomų ekspertų, kurie galėtų įvertinti tokių priemonių būtinybę. Ir tai turėtų būti žmonės su neprikaištinga reputacija ir labai giliomis žiniomis šioje srityje. Pone, pone Sofija Intveld kalbėjo apie tai, kad mes, politikai, turime reikalauti, kad būtų užtikrinta demokratinė priežiūra, kad būtų užtikrinta, kad laikomas yra pagrindinių demokratijos principų. Ir ko gero mes visi šioje salėje suprantame, kad politikai nenori kontroliuoti kiekvieno slaptųjų tarnybų sprendimo. Ne, politikai uh, nori užtikrinti, kad nebūtų persikiojama opozicija, kad nebūtų imtasi veiksmų nukreiptų prieš politikus, prieš jų politinį darbą. Bet aš norėčiau užduoti klausimą visiems. Ar uh, nacionalinės specialiosios tarnybos pasitikė uh, uh, vieni kitais? Uh, ar jie konkuruoja. Nes štai, kas mus šiuo metu neramina. 28 valstybės narės turi savo nacionalinės slaptasias tarnybas ir po to tos tarnybos turi savo darbuotojus, kurie dirba kito, kitų šalių tarnybose bet dirba kitose šalyse. Tai toks liktai būtų sovietinės praeities palikimas. Aš žinau, kad e, specialiosioms tarnyboms nėra lengva gauti informaciją apie teroristus, ypač tuo metu, kai ta informacija yra užkoduota. Ir aš manau, kad priežiūra turėtų pirmiausia būti ne politinė, bet techninė. Dėkoju. Tikiuosi, kad mūsų ekspertai atsakys jūsų klausimus. O dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Aboltina, nes poniai Infeltori jūsų pavardę minėjo. Dėkoju. Aš norėčiau paprieštarauti jums. Aš nenorėjau savo kalboje pasakyti, kad mums nereikia priežiūros, kaip tik atvirkščiai. Aš, norė, aš kalbėjau apie tai, kad priežiūros institucijos turėtų stiprinti savo bendradarbiavimą. Aš manau, kad slaptosios tarnybos taip pat turėtų geriau bendradarbiauti. Panašu, kad jūs tiesiog neteisingai mane supratote. Jei slaptosios tarnybos nesilaikys įstatymų ir galiojančių taisyklių, tuomet aš nebejoju, kad priežiūros institucijos atkreips tai visų mūsų dėmesį. Mes visi giname savo žmonės ir visi turime laikytis įstatymų. Dėkuoju ir ponas Bigford. I entirely agree with all tikrai suprantu jūsų išreikštą susirūpinimą. Ir aš pats asmeniškai nemanau, kad demokratinės priežiūros standartai Europos Sąjungoje yra aukštesnio lygmens reikalavimai. Reikia laikytis Liando e, sprendimo reikalavimų, bet kol kas jie netitinka klas sprendimo reikalavimų. Taigi visos mano žinomos valstybės, kurios vykdo demokratinę priežiūrą, tai nedaro tinkamai. E, jie puikiai supranta, kokias klaidas daro žvalgybos tarnybos. Ir aš kaip tik noriu pasakyti ir tai, kad vykdomoji valdžia, vykdomosios valdžiosios priežiūra, e, na, galima sakyti, ministrų priežiūra nėra įmanoma ir nereikalinga ir nepatikima bei netinkama, ją negalima kliautis. Eikime toliau. Mūsų kolega iš Italijos pastebėjo du priežiūros lygius, tai yra teisminis bei parlamentinis lygmuo. kai žvalgybos tarnybos pradeda kištis į kitas sritis vykdydamos savo veiklą, tai tokiu metu iš tiesų tie pažeidimai, galima pasakyti, padaromi dar iki veiklos pradžios. Jeigu, pavyzdžiui, žvalgybos tarnybos e, galvoja, kad prieš vykdydamos veiklą jos pažeis tam tikras teises, tai tai yra jau per vėlu, nes e, tos teisės jau iš anksto kaip ir yra pažeistos, tačiau juk mes to nenorime. Mes norime ir mes siūlome tai, kad mes gautume e, leidimą prieš pažeidžiant e, tas žmogaus teises ir tai leidimas vykdyti elektroninę priežiūrą ar kitus dalykus. Bet kaip vykdyti kontrolę? Kas iš jūsų galėtų kasdieną e, atsakinėti į žvalgybos tarnybų prašymus, sekti vieną ar kitą asmenį ir panašiai, kokią nors vykdyti veiklą? Tai štai, turime sugalvoti, išrasti alternatyvą. Kokią? Girdėjome pasiūlymų, kad e, tą priežiūrą galėtų atlikti buvę žvalgybininkai. Bet nepamirškime ir kito dalyko, kad žvalgybos e, darbuotojai nori mus apsaugoti ir e, todėl jie neturėtų teisti um, žvalgybinės veiklos vertinti. Tai kas tada lieka? Politikai, teisėjai, na, teisėjai vėlgi turėtų tada rinktis kasdieną, spręsti tos klausimus, kur jie tą turės padaryti, jeigu žvalgybininkai keliauja kasdieną pagaliau, ką patys žvalgybininkai turės jiems pristatyti, e, kokius e, atvejus pristatyti ir kągi pasakys amikus kurija. Juk e, ir teisėjai visą informaciją gaus iš valgybininkų. Aš siūlyčiau e, teisminės priežiūros modelį, kuris dabar yra rengiamas Prancūzijoje. E, kai yra tas teisėjas, kuris dalyvauja e, žvalgybos veikloje, jisai pats seka visą darbą, visą operaciją. Ir tai nėra vien tik tai elektroninė, elektroninis sėkimas. Tai yra ir informacija, yra sėkimas pastatuose. Ir štai tas, sakykime, priežiūros teisėjas galėtų sekti visą tą darbą. Ir kadangi jisai dalyvaus toje veikloje, bus įsikūręs, dirbs toje žvalgybos tarnyboje, jisai pats galės uh, nuspręsti, signalizuoti, kur gali būti potencialūs žmogaus teisų pažeidimai. Jį gali informuoti įvairūs ekspertai ir tai nėra sudėtinga. Tai štai tokia būtų kontrolė vietoje. Kitas aukštesnis lygis, aišku, parlamentinė kontrolė. Kai jau E, susiklosto kokia nors situacija, tai tuomet ta priežiūros institucija e, privalo atlikti tyrimą, užduoti klausimus. E, beje, tas turėtų būti daroma reguliariai. Į tai patenka ir biudžeto klausimai. Tai yra beje žvalgybininkų bėda, nes tikrai žvalgybos tarnybos nedisponuoja milijonais, jų biudžetas yra ribotas. Tai pasakytina apie daugelį atvejų, tiesiog trūksta lėšų užbaigti tyrimus. Nes kitas įk rizikos analizė yra dar svarbesnė. Ir yra ne vienas atvejis, kuomet buvo Mm, palikti nebaigti tie tyrimai ir tai nėra gerai. Kažkurio metu vis viena teisėjai mm, galiausiai suvoks, e, ko, kaip yra vykdomas žvalgybos darbas. Turiu vieną pavyzdį aš buvau paskirtas į žvalgybos tarnybos teisės skyrios direktoriaus pareigas, kuomet situacija buvo labai sudėtinga. Turėjome žvalgybininką Rusijoje, vyko apsikeitimas informacija, buvo bandyta ją nuslėpti ir panašiai. Taigi, man teko spręsti teisinius klausimus ir aš, man buvo pasakyta, kad per metus aš tiesiog net nesuvoksiu, kas vyksta toje organizacijoje. O aš per tris dienas supratau, kaip e, viskas vyksta, kaip vykdoma veikla, kokio slaptumo informaciją jie buvo surinkę. Ir patyręs teisėjas kai teigiama, kad patyręs teisėjas nesupras, kokie gali iškilti žmogaus teisų probleminiai atvejai, tai yra netiesa. Ir dar vienas mano pastebėjimas. Buvo kalbėta, kad žvalgybos tarnybos seka vieną kitą, Junktinės karalystės seka Vokietijos ir panašiai. Na, aš negaliu kalbėti apie politinius klausimus, bet šitas pavyzdys yra iš ties politinis. Jeigu kai kurios šalis būkštoja, kad yra sekamos, tai jos gali kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą, jeigu mano, kad kitos šalies žvalgybos tarnybos neteisėtai persikėja jų piliečius. Tai tam reikalui yra žmogaus teisų teismas. Galima e, į jį kreiptis ir tai, mano manimo, yra vienintelis kelias. Tai tiek būtų mano komentarų. Ačiū ponai Bigfordui. Ačiū visiems, kurie uždavė klausimus. Man atrodo, kad mes e, e, net e, užbėgome už akių mūsų darbo tvarkiai ir dabar žodį suteiksiu kolegai Morais. Taigi aš noriu padėkoti mūsų kalbėtojams už jūsų pasisakymus, pranešimus, kalbėtojų Taip pat e, norinčių užduoti klausimus yra daugiau nei paprastai, tai matote, koks susidomėjimas. O mes, manau, kad tiesiog teskime mūsų darbo atvarkę ir dabar e, iš esmės panagrinėsime demokratinės priežiūros e, klausimus. Jūs patys, žinoma, e, esate tikri specialistai, bet dabar pereikime prie kito mūsų kalbėtojo. Paprašysiu truputėlį laiko, kad kiti užimtų savo vietas. Dėkuoju. Are you staying? Are you staying? Colleagues, just pause for one second as we uh, refresh the panel. Kolegos, prašome tylos, palūkėkite truputėlį, kol persės mūsų pranešėjai.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 Kolegos, prašome susėskite į vietas ir pradėsime toliau. Primenu, kad pietų pertrauka bus pusė pirmos. Taigi, teskime darbą. Būkit mėly, susėskite. Taigi, tęsime darbą. Mėly kolegos, Kitas kalbėtojas yra Upsalos universiteto profesorius Jan Kameronas. Kolegos, dėmesio. Profesorius Kameronas mums pristatys e, Venecijos komisijos pranešimo dėl demokratinės žvalgybos tarnybų priežiūros naująją versiją. E, Parašysiu, kad kalbėtojas apsiribotų 10 minučių E, nes matau, kad jūs nekantraujate užduoti e, klausimus. Taigi, gerbiamas profesoriau, prašom, jums bus suteiktas žodis. <laughs> Aš žinau, kad visi profesoriai norėtų turėti daugiau laiko. Na, būkit mielas, apie 10 minučių galbūt, maždaug. O paskiau mūsų laukia kitas kalbėtojas, pranešėjas Mario Otmaeris. Taigi, profesorių Kameronai, jums žodis. Dėkoju, dėkoju organizatoriams, kad mane pakvietė į šią. Mėly kolegos, tie, kurie šnekatės, paprašyčiau tylos. Mes Europos parlamente paprastai nesikalbame salėje, nežinau kaip yra kitose parlamentuose. Būkit mėly, jeigu jau kalbatės, tai bent šnipždėkite ir nestovėkite. Taigi pristatysiu 2015 metų pranešimo naująją versiją. Jūs žinote, kad Venecijos komisija yra Europos tarybos e, patariamasis organas dėl tarptautinės ir nacionalinės teisės. Ir pakalbėsiu apie gerasias praktikas, kaip padaryti nacionalinės žvalgybos tarnybas atskaitomas. Ir e, pakalbėsiu apie tas būtent gerasias praktikas, nes Tai yra ypač svarbus aspektas. Taigi 2015 metų e, pranešimas yra susijęs su žvalgybiniais duomenėmis. Mes paaiškiname, kas yra tie žvalgybiniai e, duomenys, aiškinami, kodėl tie duomenys nėra žinomi, kaip yra vykdoma išorės kontrolė, o taip pat paaiškinama, kaip e, žmogaus teisų teismas e, sprendžia žvalgybinių duomenų klausimus bei kokios yra vykdomos praktikos. Taigi šitas pranešimas ataskaita buvo pakankamai sudėtinga palyginus su 2007 metų e, Mes išnagrinėjome visas valstybės narės e, ir jų žvalgybos institucijas, ne tik, e, pažiūrėjau, Skandinavijos, bet ir Norvegijos e, tarnybų darbą, todėl elektroninių signalų žvalgybai sudėtinga rasti kokį nors modelį. Ir daugiau dėmesio skiriame Švedijos bei Vokietijos modeliams, bet taip pat yra įdomus taip pat ir JAF elektroninio signalo žvalgybos modelis. Taigi, tos e, gerosios praktikos gali būti geras pavyzdys kitoms valstybėms, nes šiandieną yra ir netinkamų blogų pavyzdžių, kurie gali turėti neigiamos įtakos žvalgybos darbui. Tai iš tai Prancūzijos e, sistemoje atsiribojama nuo teisminio modelio ir e, pervimas e, Britų modelis. Negalėčiau paaiškinti, kodėl buvo atsisakyta ankstesnio modelio, bet galėčiau pasakyti, kad elektroninių signalų žvalgybos biudžetas po rugsėjo 11 įvykių gerokai buvo padidintas visose valstybėse. Ir e, pagrindinis reikalavimas arba kokybės kriterijus yra pačių žvalgybininkų kompetencija. Negana to yra ir politikų spaudimas e, gauti apčiopiamų rezultatų, o rezultatas yra, kai yra toks spaudimas, tai žinoma, nukrypstama ir nuo uh, taisyklių, nuo reikalavimų. Taigi priežiūra reikalinga, neturiu to aiškinti. E, ta priežiūra tai nereiškia vien tik tai išaiškinimą ar laikomasi įstatymu. Yra ir žiniasklaidos priežiūra, bet jinai nėra tokia veiksminga. Taigi, trumpai pakalbėsiu, kodėl elektroninių signalų žvalgyba turėjo trūkumų pastarojų metų. Mūsų pranešime, o taip pat ir septintųjų metų pranešime visa informacija yra e, pateikta ir e, dėl teisės aspektų yra e, keturi trūkumai. Pirmiausia, tų žvalgybos agentūrų mandatai. Yra tam tikri reikalavimai, kurių privalu laikytis, norint pradėti tos ryties, tos ryties žvalgybą. Tai yra mechanizmai, kaip e, atsisakyti nereikšmingos informacijos ir E, taip pat yra e, stebėsena, priežiūra. Taigi reikia pradėti nuo būtent įgaliojimų, mandatų, kuria, kurios turi agentūra. O būtent e, tas mandatas apibrėžia iš dalies ir priežiūros institucijos darbą. Taigi, suteikiamas e, mandatas įgaliojimai rinkti visą reikšmingą informaciją, pavyzdžiui, apie teroristus arba kitą sritį. Ir iš tos gautos informacijos bus daromos išvados. Taigi, įgaliojimus būtina apibriežti pirminiais teisės aktais nes parlamentas yra ta institucija, kuri būtent turi atlikti šį darbą, bet jeigu tie įgaliojimai ir bus riboti, riboti e, įstatais, įstatymais, tai vis viena e, tas nuostatas teks dar vėliau aiškinti. Kitaip sakant, teisinis tekstas turės būti paverstas į e, tam tikras e, programas, kurias e, vėliau reikės įsigyti ir išanalizuoti. E, vienas svarbus dalykas, apie kurį kalbėsime vėliau, yra piliečių gyvenamoji vieta, arba nepiliečių klausimas. Manau, iš karto yra aišku, kad e, žmogaus teisų konvencijos prasme mes e, galime daryti išvadą, kad ne ES rezidentai turi tam tikrų privilegijų. Ir e, tas principas yra pripažįstamas, bet Tai nereiškia, kad e, tos dvi kategorijos yra, e, asmenų kategorijos traktuojamos vienodai, o kol kas taip ir buvo. Tai reiškia, kad e, parlamentinės priežiūros mechanizmas yra nepakankamas. Ir buvo įkurta nepriklausoma priežiūros institucija. Ir pastaroji pasiekė visai neblogų rezultatų, tačiau jos tos priežiūros tikslas yra būtent saugoti JAV piliečius, o ne kitų valstybių piliečius. Negana to, žvalgybos teismas neturi jokios jurisdikcijos užsienio žvalgybos duomenų srityje. Tai, pavyzdžiui, tokiu būdu nėra kompetencijos e, prižiūrėti, sakykime, sekti komunikacijos tarp e, Vokietijos ar Prancūzijos piliečių. Toks yra to e, teismo veikiančio JAF vaidmuo. Taigi, jisai neturi kompetencijos e, būtent užsienio piliečiams. Elektroninių signalų žvalgybos parlamentinė priežiūra. Yra dvi struktūrinės priežiūro, e, priežastis, kodėl jinai neveikia. Na, pirmiausia, yra techniniai klausimai. Bet parlamentai gali pasitelkti e, specialistus, kaip ten bebūtų. Kita problema yra ta, kad parlamentarai neturi pakankamai laiko. To laiko trūksta, o procesas dėja yra nuolatinis. Jeigu e, užtrunkama, tai jau nėra, kaip sakyti, tinkamas rezultatas darbas turi būti vykdomas nuolat. Tai yra taip pat ir tinklo problemos. E, nuolat e, vengiama parlamentams atskleisti slaptą informaciją, nes e, tai susijęs su ir su, su tinklo problemomis. ir parlamentui gali iškilti saugumo problemų. Reikia pastebėti ir kitą dalyką. Elektroninių signalų žvalgyba gali pažeisti ir žmogaus teises. Tokiais atvejais problemas spręstų teismai. Bet e, tai daryti tampa problematiška. Čia du pastebėjimai. Kaip pažež... gali būti pažeistos žmogaus teisės. Čia reikia atlikti selektyvų darbą. Ir antra vertus, sunaikinti nereikalingą informaciją. Pirmas sprendimas, sprendimo tipas nėra politinis, tai yra beveik teisminis sprendimas. Tokiam sprendimui reikia derinti įvairius reikalavimus, faktorius. Tokį sprendimą turėtų atlikti tam tikra struktūra, kuris susidėtų iš teisėjų, arba kitokių specialistų, kurie suvoktų užsienio politiką ir panašius dalykus. E, rasti vieną asmenį, kuris turėtų visus tos brožus, tai yra neįmanoma. Vokietijoje antai e, yra tokie hybridiniai, e, hybridinės institucijos siekiant išsaugoti valdžių padalinimo principą, jo nepažeisti ir įtraukti įvairius specialistus. Kitas sprendimų tipas tai yra sprendimas ištrinti arba pasilikti duomenis. Tai yra sprendimas, kurį priima e, organizacijos e, darbuotojai, įvertina įvairią e, informaciją, situaciją, jos problematiškumą nes informacijos gali būti daug ir kai kuri jos dalis gali pasitarnauti ir ateityje. Tačiau būtent reikia įvertinti visas aplinkybės ir mm, žiūrėti, kad nebūtų pažįstus ir žmogaus teisės. Tai štai tokio pobūdžio domino apsaugos sprendimas irgi tikriausiai nebus parlamento kompetencijos dalis. Tai būtent ta priežiūros institucija, organizacija, kuri e, turi atsakyti įvairiausius klausimus, e, kodėl, pavyzdžiui, saugoti ar nesaugoti, ištrinti informaciją dėl vienos mens e, ir e, štai tenka derinti tuos interesus ir reikia nepriklausomos organizacijos, nepriklausomos tarnybos, kurie priimtų tą sprendimą ir manau, tai yra labai svarbu pabrėžti. Tai tuomet kyla klausimas, ką dar parlamentas gali čia veikti, kokios funkcijos belieka parlamentui. Na, parlamentas gali patvirtinti taisyklės, kaip informaciją rinkti, kaip ją keistis e, su kitomis e, struktūromis. Antra, tik parlamentas gali nuspręsti ir nustatyti saugumo prioritetus, kurių privalėtų laikytis e, žvalgybos institucijos. Parlamentas taip pat priima sprendimus dėl lėšų panaudojimo. Ir galutinis parlamento vaidmuo, ir čia galėčiau paminėti Vokietijos modelį, jūs galite, parlamentas, kitaip sakant, gali įkurti, skirti tą nepriklausomą instituciją, su ją palaikyti ryšius ir tai būtų funkcija. Parlamentas gali skatinti tą instituciją vykdyti savo veiklą ir mm, ginti ją nuo, pavyzdžiui, nepagristos kritikos. Ar aš dar turiu laiko pakalbėti apie teisinę sistemą? Gerai, puiku. Teismo leidimas. Tai nėra panacėja. Mes kalbame apie teisėjus, bet nepamirškime, ES yra įvairių teisminių sistemų su skirtingomis teismų galiomis. Todėl svarbu pabrėžti, kad mes visi esame iš savo šalių ir iš savų savitų sistemų. Todėl nepakanka vien tik tai teismo leidimo. E, ponas Beikfordas kalbėjo apie Prancūzijos sistemą, bet e, tos sistemos bėda yra ta, kad teisėjai tampa tos pačios sistemos dalimi, kurią jie turi kontroliuoti. Tuo tarpu reikėtų visai kitokio funkcionalumo. Žinoma, tai turi sieti su priežiūra, bet e, leidimą išduodanti institucija nežino, kaip e, praktikoje bus pasinaudota tuo leidimu. Ir štai e, atsiranda tas poreikis susiekti, susijęti leidimo išdavimą su priežiūra. O priežiūra reiškia turėtų reikšti e, neribotą prieigą prie informacijos, duomenų. Turėtų būti palikta galimybė atlikti neprognozuotas, e, nenumatytas e, kontrolės patikrinimus. Ir Niderlandų arba Švedijos priežiūros institucijos būtent kaip tik ir turi tą tiesioginę prieigą prie duomenų Jie tikrai nepraneša prieš kelias savaitės, kad apsilankys. Ne, jie iš karto gali pasinaudoti tais duomenimis su jais susipažinti. Kodėl tas reikalinga, tai tam priežasčių yra įvairių, bet aš pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai sudėtinga, aišku, pristatyti per trumpą laikotarpį šitą visą sistemą. Išvada aiškiai, elektroninių signalų žvalgyba tikrai e, nedings, tos e, tarnybos nebus panaikintos. E, klausimas tik toks, ar mes šitos žvalgybos institucijas e, galėsime e, reguliariai prižiūrėti ar ne. Ir tai yra svarbu. Ačiū. Ačiū profesoriui Kamerunui. Jūsų pristatymą mes paskelbsime tinklapyje ir jisai bus e, išsamus, ypač tais klausimais, kurie taip pat yra ir kontroversiški. Dabar Nu, kreipiuosi į Otimairį ir kuris yra ES pagrindinių teisų agentūros atstovas ir žodį suteiksiu iš karto jums. For... Ačiū pirmininkė, dėkoju iš kvietimą. Aš pristatysiu pirminius projekto rezultatus, e, projekto, kurį mes įgyvendiname, paprašęs Europos parlamentui, kur tyrėme žvalgybos tarnybų darbą ir pagnių teisų saugiklius, tą pusiausvyrą Europos Sąjungoje. Tęsiu pristatymą. Jūs gavote pamatinės informacijos apie mūsų gyvenimo projektą Papildomos informacijos ten surasite daugiau ir per man skirtą laiką aš kalbėsiu apie tris pagrindinės problemas susijusias su sekimu ir privatumo užtikrinimu ir duomenų apsauga. Pirmiausia, kokie yra standartai, kokios yra teisomosios priemonės, apie jas nebuvo šiandien kalbėta. Ir trečias dalykas - priežiūros klausimas. Ir aš Aišku, mielai atsakysiu ir jūsų klausimus vėliau. Čia matote tris pagrindinės mintis, kurias norėčiau išsakyti. Pirmiausiai, sėkimo sritį, sritis yra viena, vienapusiškai susijusi su slaptumu. Žvalgybos tarnybų darbas turi būti slaptas tačiau jų egzistavimas, jų įgaliojimai turi būti aiškiai nustatomi tam tikromis teisinėmis priemonėmis. Antras dalykas. Asmenys turi turėti teisę į veiksmingas teisamasias priemonės vėliausiai po e, sėkimo priemonių pabaigos. Ir trečias dalykas. Priežiūros sistema būtų labai naudinga ES, tačiau nepriklausomai nuo to, kas čia būtų pagrindiniai veikėjai, parlamentarai, teisėjai ar ekspertai. Svarbiausias dalykas, kad žvalgybos tarnybų darbas būtų atskaitingas. Ir pirmiausia, kalbėsiu apie standartus, nors ponas Bono e, Pikvardo pristatymas mane šiek tiek stabdo. Čia matote labai paprastai pristatytas jungtinių tautų ir Europos žmogaus teisų konvencijos numatytas standartas, standartai. Žmogaus teisų teismas, šalia to, ką sakė ponas Bigford šį rytą, e, svarbi yra precedento teisė susijusi su tais įstatymais ir taip pat sekimo ir žvalgybos įstatymai. Teismas teigia, kad sekimas negali būti daromas vienašališkai. Čia reikalingos aiškios prieinamos suprantamos teisinės nuostatos atitinkančios žmogaus teisų konvencijos principus. Šalia to reikalingi saugu, saugikliai ir čia svarbiausia yra du elementai teismo nuomonė. Vienas yra priežiūra ir kontrolės mechanizmas. Antras dalykas tinkamos ir veiksmingos taisomosios priemonės prieinamos asmenims. Junktinių tautų specialusis įgaliotinis Emersonas dar čia papildė tą nuostatą keliais papildomais punktais, kurie yra irgi svarbus. Pirmiausia, sekimo metu reikia gerbti būtinybės ir proporcingumo principą. Tai reiškia, reikia pateisinti priemonės ir tam valstybei reikia ne tik legitimių aspektų, bet ir įrodyti, kad tos priemonės yra veiksmingos. Taip pat vienas Kameronas visai neseniai minėjo, kad privatumas galioja visiems, nepriklausomai nuo tautybės ar buvimo vietos. Aš norėčiau pabrėžti, kad čia mes kalbame apie minimalius standartus. Minimalūs standartai nustatomi tarptautiniu mastu ir tada kyla klausimas, kaip tie standartai gali būti taikomi Edvardo Snowdono atskleistos praktikos atveju. Čia Venecijos komisijos ataskaitoje ir bandoma pateikti atsakymą į šį klausimą. Tuo tarpu mes laukiame Europos teismo sprendimo šioje srityje. Kitas dalykas, kaip tie standartai turi būti kuriami nacionaliniu lygmeniu. Toliau pereisiu prie teisamųjų priemonių klausimo. Šioje skaidėje matome įvairias įvairius kelius, teisinius kelius, teisinius kelius, kurios, kurie įmanomi valstybėse narėse. Tiesa, kad asmenys gali kreiptis į teismą. Tačiau tyrimai kitose srityse rodo, kad žmonės paprastai nėra linkę pasirinkti tą ilgą, brangų teisminį kelią. Sekimo žvalgybos srityje papildoma problema yra ta, kad reikia žmonių, teismų darbuotojų, teisėjų, kurie turėtų prieigą prie labai jautrių dokumentų. Čia vėlgi kai kuriuose valstybėse narėse buvo nuspręsta įsteigti specializuotus tribunolus arba teismus arba specializuotus teisėjus. Ir vis tiek žmogui paliekama alternatyva kreiptis ne į teisminę instituciją, tai yra mažiau formalus kelias, kurio, kurio mielai pasinaudoja žmonės. Ir šiose skaidrė, šioje skaidrėte matote įvairius variantus alternatyvas egzistuojančios valstybėse narėse. Dabar problema su tomis neteisminėmis institucijomis yra ta, kad dažnai įgaliojimai jų yra labai riboti. Ir tik pusė valstybių narių turi tokias institucijas, kurios gali priimti sprendimus. Šioje konferencijoje skirtoje priežiūrai aš e, ir kalbėsiu apie, daugiau apie priežiūrą. Žvalgybos ir sėkimo srityje. Priežiūra būti, yra būtina užtikrinant žvalgybos tarnybų visuomenę atskaitomybę. Ir čia šiame piešinyje aš bandau parodyti, kokie čia yra pagrindiniai priežiūros sistemos veikėjai. Aš nekalbėsiu apie vykdomąją valdžią, aš e, nekalbėsiu apie atskaitos e, pat, pat, patį mechanizmą įdėgiamą žvalgybos institucijose. Dažniausiai tokie, tokios priemonės e, neįtvirtintos įstatymais ir aišku žiniasklaida nevyriausybinės organizacijos čia vaidina labai svarbu vaidmenį, vaidina svarbu vaidmenį ir Snaudeno pateikta informacija parodė, kad tai yra labai aktualu bandant sąmoninti visuomenę. Nevyriausybinės organizacijos taip pat yra labai naudingos kai yra keliamos e, bylos ir kai jos yra plačiau nušviečiamos valstybėse narėse. Dažnai yra dar neužbaigtų bylų. Ir taip pat mes e, skatiname to, tokią reformą dėl įstatymų proceso stebėsenos. Ir tikrai tome procese tam tikrai pavyzdžiai rodo, kad nevyriausybinės organizacijos irgi labai svarbios prisidedant prie teisėkros diskusijų ir debatų. Ir čia taip pat dar matome kon, žmogus teisų kon, konvenciją. Aišku, valstybės narės yra atskaitingos, bet atskaitomybės sistema yra labai tolima. Ir dabar aš dar trumpai pakalbėsiu apie tris struktūrinius priežiūros mechanizmus egzistuojančius valstybėse narėse, tai yra pirmiausia parlamentinė priežiūra, mes kalbėjome apie jos vaidmenį, tvirtinant teisinį pagrindą, taip pat inicijuojant klausimus, kas irgi labai svarbu, buvo svarbu pastaraisiais mėnesiais, taip pat tvirtinant biudžetus, tai irgi yra labai svarbu, turint omenyje signalų žvalgybos reikalavimų kontekstą. Taip pat ir tyrimieji tyrim, galiojimai čia yra reikšmingi. Kitas dalykas - ekspertinės institucijos ir galiausiai teisminė priežiūra, kuri galima tvirtinimo metu ar kontrolės metu, tai yra arba ex ante arba ex post metu. Dabar tikslinių priežiūros priemonių tvirtinimo sistema, tokia kokia egzistuoja variose valstybėse narėse. Čia aišku, ir diskusijos ankstesnės parodė, kad labai svarbu yra pasirūpinti, kad sėkimo ir žvalgybos priemonės vyktų legaliai, tam reikalinga tvirtinimo sistema ir tik tai pusėje valstybių narių teisėjai ar prokurorai tvirtina sėkimo priemonę. Premjerai, ministrai, ekspertinės institucijos tą daro kitoje pusėje valstybių narių. Tikslinė žvalgyba dažniausiai yra tvirtinama teisėjų, tai tiesiog tik tai rodo, kad yra laikomasi konvencijos minimalių standartų. Dabar kyla klausimas, kas atsitinka tais atvejais, kai sėkimo priemoniai nereikalingas iš ankstinis tvirtinimas. Tuomet, ir čia norėčiau priminti visai įdomią bylą, kuri dar yra teisme ir kuria turėtų būti išsprendžiamas atitikties tas klausimas. Kalbant apie signalų žvalgybos tvirtinimą, profesorius Kameronas jau apie tai kalbėjo, aš tik tai galėčiau pridurti, kad nėra bendro požiūrio valstybėse narėse ir ši skaidrė rodo įvairią praktiką, kuri egzistuoja. Keturios valstybės, keturiose valstybės narėse yra labai detalūs teisės aktai dėl elektroninių signalų žvalgybos. O kalbant apie parlamentinę priežiūrą, matome, kad tai yra plačiausiai paplitęs priežiūros metodas valstybės narėse, 24, 24 parlamentai tą daro Europos Sąjungoje, 24 iš 28. Ir čia skaidrėje yra įvardinimi pagrindiniai jų įgaliojimai ir taip pat kai kurie parlamentų komitetai turi atitinkamus įgaliojimus, pavyzdžiui, gauna skundus arba teikia rekomendacijas ir tam tikrais atvejais tos rekomendacijos gali būti siejamos su saistančiais sprendimais. Taip pat yra ir specializuotų institucijų, kurios įsteigtos 14 valstybių narių. Kai kurios valstybės narės nusprendė įsteigti net kelias tokias institucijas, specializuotas ekspertų grupės. Ir aš tik tai norėčiau paprašyti, kad tokios institucijos turi turėti adekvačius įgaliojimus. Vienas Kameronas kalbėjo apie mandato apibrėžti, tai yra labai svarbu, bet taip pat kalbama ir apie ekspertinės žinias, reikiamus išteklius, tai juk irgi yra labai būtina. Kadangi kalbame apie privatumo apsaugą, mums buvo įdomu pasidomėti, kaip duomenų apsaugos institucija, specializuota agentūra galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį sekimo ir žvalgybos rytyje. Šis žemėlapis rodo, kaip 28 duomenų apsaugos institucijos galėtų tarpusavėje bendradarbiauti, bendradarbiauti su kitais priežiūros mechanizmais. Mes žinome, kad e, žmonėms primtina kreiptis į duomenų apsaugos institucijas, jeigu yra du, pažeidžiama duomenų apsauga, tačiau žemėlapio matome, kad e, yra kitų sprendimų, tokių kaip visapusiškai kompetitinga duomenų apsaugos institucija ir, pavyzdžiui, ribotos atsakomybės institucija, kur yra procedūrinių kliūčių kalb, taikomų žvalgybos institucijoms, žvalgybos agentūroms. Ir galiausiai gali nebūti iš vis tokių galiojimų suteikta duomenų saugos institucijai. Taigi rezultatas yra štai toks. Ir mes bandėme ne tik parodyti, jog yra labai daug įvairovės valstybėse narėse šioje srityje, bet taip pat e, keliame ir klausimą, Pavyzdžiui, kas atsitiktų praktikoje, jeigu keturiose valstybėse narėse, kur yra ekspertinės institucijos ir visapusiškai kompetentinga duomenų saugos institucija, arba kas atsitiktų kitose šalyse, tose penkiose valstybėse narėse, kuriuose nėra ekspertinės institucijos ir nėra uh, duomenų apsaugos institucijos, kuri turėtų šioje srityje visapusišką kompetenciją. Taigi štai kyla tokie klausimai ir mūsų teisinė komparatyvinė, komparatyvinė studija kažin ar pateiks atsakymus, nes čia reikia papildomo darbo įdėti ir tai bus tolesnis mūsų žingsnis, kurio imsimės vėliau, bandydami sukurti kokybinį socialinį darbo kontekstą. Ir čia Mes e, vesime pokalbius, tikėtina su žvalgybos agentūrų atstovais, atitinkamų parlamentų komitetų, ekspertinių institucijų veikėjais, taip pat svarbiais veikėjais nacionalinių lygmenių, su kuriais mes norėtumėme aptarti mūsų projekto rezultatus, kiek tai aktualu jų šalims. Aš aišku nenuvertinu labai svarbių metodinių iššūkių, keliamų šiame projekte, bet aš manau, kad tik tai tokiu būdu mes ir sugebėsime, norėdami atsakyti į Europos parlamento prašymą, tinkamai sureaguoti. Taigi pagrindinės mano mintys yra štai kokios. Teisinis pagrindas yra tik tai pirminė būtina sąlyga. Teisinis pagrindas turi būti atnaujinamas atsižvelgiant į techninius pokyčius. Taisomosios priemonės turi būti numatomos ir taip pat reikalinga veiksminga nepriklausoma priežiūra. Ačiū. And... Dėkoju. Dėkoju kolegoms iš Venecijos komisijos ir pagrindinės agentūros ir nedelsdamas pradedu diskusijas. Dabar kolegos parlamentarai gali užduoti klausimus. Turiu jau sąrašą kalbėtojų, taigi prašau kolegų, parlamento kolegų, tiesiog jeigu dar neužsirašyte, pakelti ranką, jeigu norite užduoti klausimą. Taigi pradėsiu nuo tų kolegų, kurie dar ne, nekalbėjo. Tai būtų Europos parlamento narys, ponas Ruiz. Prašau, jeigu turite klausimų. Na, po to galiu dar užrašyti papildomai kitus kalbėtojus. Pon... Ponas Rys, prašau, užduokite klausimą. Sorry. I'm, I'm not pronouncing this correctly. Do you, Ms. Reese, are you here? Pone Reese, ar jūs mus girdite? Do you want to... Yeah, please, yeah. Prašau, prašau. Žinoma, ačiū pirmininkė. Net nesupratau, kad kreipėtės į mane. Kai išklausiau tų dviejų pristatymų, kurie tikrai buvo labai įdomus, įdomus buvo ankstesni kalbėtojai. Manau, kad kai kalbame apie saugumo agentūrą, žvalgybos agentūras, čia matome, kad situacija labai skiriasi valstybėse narėse. Ir tiesa, kad esant technologiniams pokyčiams ir jų spartai, mūsų sugebėjimas apdoroti, kontroliuoti duomenius susijusius su, susijusiu su pagrindinėmis teisėmis ir asmens duomenimis, tai yra kur kas aktualiau nei anksčiau. Ir aš esu šalies, kur mums teko labai daug padirbėti kovoje su terorizmu pastaroisiais dešimtmečiais ir tai, kaip dirbo policija, kaip buvo renkami duomenys, informacija. Mums kaip šaliai teko dirbti su visais tais apribojimais, kurie mums buvo primesti, renkant informaciją, o tie apribojimai yra labai aiškus Ispanijoje. Yra specializuotas tribunolas, nacionalinis taip vadinamasis teismas, kur terorizmo organizuoto nusikalstamo ekspertai kartu tyria tokias bylas. Ir dar vienas dalykas, kuris čia yra labai svarbus – žvalgybos agentūrų negalime vertinti atskirai nuo konteksto. Reikia žiūrėti, ką jos daro kartu su policijos pajėgomis, nes dalis to darbo, kurį agentūros atlieka kovoje su organizuotu nusikalstamumu, dalis to darbo yra susijęs su kasdieniais protokolais ir kasdienė policijos veikla. Taigi, kai mes žvelgiame į tyriamų institucijų galiojimus ir bandome numatyti kontrolės mechanizmus. Čia reikia nepamiršti ir to, ką daro policija ir kaip policija dirba bendraudama ir bendradarbiavama su žvalgybos agentūromis. Nes dabar turime technologijų, kurios reiškia, kad reikia geriau kontroliuoti kišimasi į, į privatų įgyvenimą. Tas nebuvo daryta anksčiau, o dabar tai yra labai svarbu ir aktualu. Taigi, ką gali padaryti policija, kokių, kokiomis procedūromis naudojasi policija, kokiais protokolais gali naudotis policija, nes tai yra irgi labai naudingas klausimas, nes tikrai tai yra labai naudingas, geras išteklis, būtent policijos pajėgos reikia tais ištekliais pasinaudoti ir Suprantame, kad iššūkiai tie yra sisteminiai, tai nėra pavieniai dalykai ir jie išliks su mumis dar ir daugelį ateinančių dešimtmečių. Taigi reikia į viską žvelgti kur kas platesnėme kontekste, reikia žiūrėti, kaip e, dirba žvalgybos agentūros, tas matoma įvairiose ataskaitose ir mes turime ir toliau kurti tokį pagrindą, tokią sistemą, kad tinkamai galėtų dirbti žvalgybos institucijos, tačiau man labai svarbu suprasti, kaip žvalgybos agentūros dirba su policija ir kaip policija būtų galima įtraukti labiau į tą e, sistemą, nes policija tikrai galėtų nuveikti didesnį darbą ir mes Europos parlamentas turime pasirūpinti, kad žvalgybų, žvalgybos agentūrų darbas būtų proporcingas ir deramas. Taip pat reikalingi tie tribunolai, teismai, kažkokios tai kitokios galbūt struktūros, kurios reguliariai analizuotų tai, ką daro žvalgybos agentūros ir ar tai, ką jos daro, yra tinkama ir priimtina. Tikrai duomenų turime labai daug, tai reikia juos stebėti, prižiūrėti, apdoroti dem demokratiškai, nepažydžiant demokratijos principų. Ir labai svarbu ir proporcingumo, ir subalansuotumo principas. Tai buvo labiau pareiškimas, gal net, ne, o ne klausimas, bet gal kolegos sureaguosi tai vis tiek. Bundesrato atstovas kalbės toliau, yra vidaus reikalų komiteto pirmininkas, ponas Perhap. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Bundestago tyrimo komitetas išsiaiškino, kad Austrija galėjo dalyvauti vykdant sekimą. Ir mes manome, kad tai yra labai rimti įtarimai, nes kalbame apie nacionalinį saugumą ir konstitucinę apsaugą. Apie visus šios klausimus negalime pamiršti. Aš norėčiau kreiptis mūsų svečius ir užduoti jiems štai tokį klausimą. Kokiu teisiniu priemoniu mums reikės ateityje tam, kad mes galėtume užkirsti kelią tam, kad panašus incidentai kart, a, nepasikartotų ateityje? ir kad e, duomenės nebūtų perdodami trečioms šalims, tokiams pavyzdžiui, kaip nacionalinio saugumo agentūrai. Ir kaip galima būtų užtikrinti, kad pirmiausia ES atitinkamoms institucijoms būtų pranešta apie tai, kad, kad prašoma tam tikrų žvalgybos duomenų. Dėkuoju, aš dėkuoju taip pat už, už tai, kad kalbėjote trumpai. Toliau Eva Žuly. Europos parlamento narė iš Prancūzijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai įdėmiai klausiausi visų pasisakymų ir panašu, kad iki šiol nevykdoma jokia žvalgybos tarnybų kontrolė. Ir mums reikia pakeisti šią paradigmą. Iki 2006 e, e, metų kiekvienais metais buvo vykdomi 6 tūkstančiai patikrinimų ir pasiklausimo, telefoninių pokalbių pasiklausimo atvejai. Ir mūsų stebėsinos agentūros galėjo tikrinti kiekvieną tokį atvejį. Tačiau šiandien tie skaičiai yra tiek išaugę, kad tai nebeįmanoma padaryti. Ir tik keli teisėjai uh, dabar pagal dabartinės taisyklės turėtų vykdyti visų šių, visos šios žvalg, e, žvalgybos informacijos, rinkimo informacijos gausybės priežiūrą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar Ar galima būtų realiai stebėti žvalgybos agentūrų veiklą, turint dabartinius išteklius, nes žinome, kad e, dešimtis tūkstančių žmonių yra sekami. Ir mes naudojame iki šiol senuosius modelius, vykdami kontrolę. Ir ar jums žinoma kas nors apie egzistuojančią asimetriją ir ar galite pasiūlyti kokį nors būdų ją ištaisyti? Dėkoju, Eva. Ispanijos deputatų kongreso atstovas panas Ignacijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasidalinti su jumis savo mintimis ponas Brakė, kuris e, pirmininkavo pirmai mūsų sesijai, kalbėjo apie tai, kad mes žinome, kad e, vykdyti kontrolę ir kartu užtikrinti deramą žvalgybos agentūrų veiklą nėra lengva. Čia galime du požiūriai. Bus tokių, kurie norės ginti visomis aplinkybėmis žvalgybos agentūras Ir šie žmonės šiuo metu turėtų būti patenkinti dėl to, kad iš esmės žvalgybos tarnybos kontroliuoja pačios e, save. Nes realiai tikrai yra neįmanoma vykdyti politinę žvalgybos agentūrų kontrolę. Buvo pateiktos kelios priežastys, kodėl taip yra, e, taip yra. Buvo minimos ir techninės e, priežastys. Ir uh, Mums buvo teigiama, kad iš tikrųjų renkant e, komunikacijų duomenės nebautinai yra klausomasi telefoninių pokalbių. Kolega iš Čekijos kalbėjo, pavyzdžiui, apie tai, kad, kad buvę žvalgybos tarnybų pareigūnai turėtų būti atsakingi už uh, priežiūrą. Tai tikrai labai tokia keista mintis. Mes čia kalbame iš esmės ne vien apie tai, kad yra sekamos tam tikros partijos ar tų partijų nariai, bet apie visuotinį sekimą. Teismai gali išduoti leidimą vykdyti sekimą bet parlamento nariai, manau, turėtų vykdyti politinę priemonę, politinę priežiūrą. Mes turėtume kontroliuoti šią sritį, lygiai taip pat kontroliuojame ir kitas sritis. Šiuo metu šios parlamentinės kontrolės praktiškai nėra. Kai kas kalbėjo apie tai, kad žvalgybo agentūrų darbas yra labai techninis, labai sudėtingas, bet tik mūsų parlamentuose yra komitetų, kurie atsakingi, pavyzdžiui, už brandolinį saugumą. Ir nebūtinai tame komitete dirbantis visi komiteto nariai yra ekspert, brandolinio saugumo ekspertai, bet jie gali tą daryti. Ir manau, kad parlamento nariai turi teisę gauti visą jiems reikalingą informaciją. Be abejo, teisėjai, saugumo ekspertai, turėtų priiminėti sprendimus dėl to, ar koks nors, e, e, dėl kiekvieno konkretaus atvejo. Tačiau manau, kad mes, politikai, turėtume vykdyti politinę priežiūrą. Ir tokia politinė priežiūra yra nepaprastai reikalinga. Kolegos iš Prancūzijos e, apie tai jau kalbėjo ir mes turime vykdyti ir iš ankstinę kontrolę ir taip pat turime stebėti, kas vyksta po mūsų patikrinimo. Be abejo, šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas, bet vienai per kitaip aš manau, kad mes, parlamento nariai, negalime tiesiog susitaikyti su teiginiu, kad mes nesame, neturime pakankamai žinių kontroliai vykdyti. Mes patys turime apginti savo teisę, ginti asmens teisės. Ir jei parlamento nariai nesugebės to padaryti, tuomet niekam nepavyks apsaugoti piliečių. Dėkuoju, toliau žodis suteikiamas e, Europos parlamento nariai Sonija Intveld. Sofija Intveld. Ačiū, ponė pirmininkė. Ankstesni kalbėtojai jau išėjo iš šios salės, o ką tik pasisakė, kad ekspertai tikrai manęs nenuramino. Iš tikrųjų, tinkamai vykdyti kontrolę nėra lengva. Yra nemažai žvalgybos agentūrų veiksmų, kurių mes negalime kontroliuoti dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Labai dažnai taip yra dėl to, kad tai yra tarp valstybinio pobūdžio veikla. Be to, žvalgybos tarnybos dažnai mano, kad jų vykdoma veikla visiškai atitinka įstatymus. Net ir NSA vykdoma kankinimų programa iš esmės buvo įteisinta. Mes galime sakyti, kad ji buvo neteisėta ir amorali, tačiau tuo met, kai ji buvo vykdoma, jie turėjo tam reikalingą leidimą. Mes taip pat žinome, kad Junktinės karalystės slaptosios tarnybos neneigia, kad ėmėsi tam tikros veiklos Niderlanduose. Jų paaiškinimas buvo labai paprastas. Jie sakė, mes jokių įstatymų nepažeidėm. Ir e, sėdėdama čia, aš ką tik perskaičiu straipsnį Niderlandų laikraštyje. Tame straipsnėje parašyta, kad Austrijos parlamento narys išsiaiškino, kad Vokietijos slaptų tarnybų pareigūnai sekė Niderlandų bendrovę. Kaip mes galime kontroliuoti tokią veiklą. Ir iš esmės aš gal kreipiuosi labiau ir į pirmosios sesijos svečius, bet vienai per kitaip yra keistas dalykas. Buvo mums. Uh, uh, Ekspertai, ekspertai ką tik sakė, kad jei žmogui atrodo, kad yra pažydinėjimos jo teisės, jis turėtų kreiptis į teismą, bet dažnai būna taip, kad mes net nežinome, kad mūsų teisės yra pažydinėjamos. Tokios priemonės nepasiteisina, mums reikia kur kas griežtesnės, aiškesnės kontrolės. Ir net ir tuomet, kai tokios e, griežtos kontrolės priemonės yra tvirtintos įstatymuose, ne visuomet jos, pas, e, jos tinkamai yra taikomos. Ir to pavyzdžių turime nemažai. Nemanau, kad mes turėtume. Ne, aš manau, kad mes turime turėti kur kas griežtesnę kontrolę ir jei slaptosios tarnybos tarptautinių lygių bendradarbiauja, turime turėti ir tarptautinės kontrolės priemonės. Dėkoju. Dabar Bundestago atstovas ponas Štoblė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes, parlamento nariai, galime tik tai tikrinti ir kontroliuoti tą informaciją, kurią gauname. Ir tą kontrolę galime vykdyti remdamiesi savo turimomis žiniomis. Ko gero ne visi esame saugumo ekspertai, žvalgybų, e, žvalgybos ekspertai. Vokietijoje šiuo metu mes tengiame sustiprinti kontrolę ir suprantame, kad reikia pasitelkti ekspertus. Mes turime parlamentinės priežiūros komitetą, kuriame dirba devini parlamento nariai. Ir tai parlamento nariai taip pat turi teisę kviesti ekspertus. Taigi taip mes bandome suderinti parlamentarų darbą su ekspertų žiniomis. JAV kongresas pateikė mums pavyzdį, kaip tai galima būtų daryti. Kongreso nariai dažnai turi nemažai darbuotojų, kartais net iki 60, 60 kurie da, atlieka visą parengimą į darbą. Kolegė iš Niderlandų minėjo kolega iš Austrijos parlamento. Apie ką čia kalbame? Ar neteisėtai gauta informacija gali būti toliau laikoma slapta. Jei, pavyzdžiui, Vokietijoje e, buvo surinkta kažkokia informacija neteisėtai, ar ji, tokia, e, ar ji turėtų toliau būti laikoma slapta, ar ES valstybinarių vyriausybės, jų žvalgybos agentūros turi teisę e, šnipinėti vieną kitą, ar Vokietijos žvalgybos tarnyba turi teisę neskleisti mums informacijos apie tai, kad kažkas neteisėtai renka žvalgybos duomenės mūsų šalies teritorijoje. Taigi, ar neteisėtai gauta informacija gali būti laikoma slapta? Teisėtai. Aš manau, kad tokiais atvejais uh, turi būti pritaikytos tam tikros uh, sankcijos. Edvardas Naudenas uh, e, iš esmės uh, įvykdė tam tikrą revoliuciją. Po jo atskleistų duomenų mes e, visiškai pakeitėme savo požiūrį. Ir dabar visi suprantame, kad gal Europos Sąjungoje mums reikėtų geriau apsaugoti informuotojus, tai yra tuos asmenys, kurie pateikia mums informaciją apie neteisėtos mūsų institucijų veiksmus. Ir gal mums reikėtų inform, informuotojų apsaugos sistemos. Teisingumo teismas, pavyzdžiui, turi sistemą, kuri leidžia patraukti atsakomybę ar verslininkus, ar valstybės tarnautojus tuo atveju, kai sužinoma informuotojų pagalba, kad jie elgesi neteisėtai. Ir aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad tokie asmenys kaip Edvardas Naudonas neatsidurtų galiausiai kalėjime. Dėkuoju. Kolegos, laiko turime vis mažiau. Pusė pirmos e, turėtume baigti darbą. Ir aš norėčiau dar, kad mūsų svečiai galėtų sureaguoti į jūsų klausimus. staiga gavome labai daug prašymų pasisakyti. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų kalbėti neilgiau po vieną ar po dvi minutės. Aš nežinau, kokios taisyklės galioja dėl jūsų parlamentuose. Junginėje karalystėje, pavyzdžiui, parlamente ne, nėra ribojami narių pasisakymai. Bet tai, ką jūs sakėte, sako pirmininkas, mes negalėsim pritaikyti, nes kitaip mes turėsime sėdėti čia e, iki rytojus. Aš nežinau, kokia yra taisyklė taikoma Vokietijos parlamente. Jūs esate iš Škotijos ir žinau, kad tenai taip pat e, nėra ribojamas pasisakymo laikas. Taigi, pažiūrėkime, kas veiks ši sistema. Pirmiausia, suteiksiu žodį e, Europos parlamentarė iš Vokietijos. Monika, atsiprašau, bet jau taip, e, taip yra. Monika Holmeier, Europos parlamento narė iš Vokietijos ir EPP frakcijos koordinatorė. Prašau. Klodai, pasistengsiu neviršyti dviejų minučių. Manau, kad e, visiškai teisinga buvo pasakyta, kad e, parlamentarai turėtų e, remtis ekspertų žiniomis. Pavyzdžiui, kai mes e, nagrinėjame SWIFT, pasiūlymą dėl SWIFT, mes tuomet pasitikėme ekspertus ir puikiai suprantame, kad kad vargu ar koks nors parlamento narys mano, kad jis ar jį turi teisę nueiti į žvalgybos tarnybą ir tenai gauti visą jiems reikalingą informaciją ir viską iš karto suprasti. Kolega kalbėjo apie neteisę informaciją, kuri yra laikoma slaptai. Bet kas tai yra? Aš manau, kad uh, kad e, slaptosios tarnybos iš tikrai e, rengia nemažai slaptos informacijos. Ir e, Sofija Intveld kalbėjo, pavyzdžiui, apie tai, kad, kad iš tikrųjų kartais žvalgybos tarnybos naudojo kankinimus tam, kad gautų informacijos. Ir be abejo, tokiais būdais gauta informacija nėra teisėta. Manau, kad mes turime užtikrinti, kad tam tikri duomenės, kuriuos mes gauname, jokiais atvejais negalėtų atsidurti žiniasklaidoje. Žvalgybos tarnybos turėtų mums labai aiškiai nurodyti, kokie duomenys neturi būti skelbiami viešai ir kad jeigu jų skelbimas uh, viešuose šaltiniuose gali sukelti pavojų. Ir mes turime laikytis tokių o, nurodymų. Toliau, informuotojai. Aš manau, kad jų mums reikia, bet visiškai neteisinga būtų kažkaip o, o, pervertinti jų vaidmenį, juos šlovinti. Be abejo, svarbu yra išsiaiškinti, kad kažkas elgesi neteisėtai. Ne bet e, ne visais atvejais e, apie tokius dalykus reikia skelbti viešai, nes kartais tai gali turėti tikrai netinkamų padarinių. Žinome, kas įvyko su NSA vykdomų sekimų ir taip gali būti, kad mūsų žvalgybos agentūros perdavinėjo duomenės nacionalinės saugumo agentūrai, bet taip pat buvo ir kalbėta ir apie tai, kad dėl to buvo užkirstas kelias keliems nusikaltimams. Aš manau, kad mums reikėtų labiau diferencijuotą požiūrį taikyti, kai kalbame apie informuotojus. Toliau Peter Pils iš Austrijos. Peterį, prašau. Okay. Ich lerne gerade Knöpfe zu bedienen. Uh, die ne iš karto supratau, kaip reikėtų paspausti mygtuką. Kolegė iš Niderlandų jau kalbėjo apie mane. Aš dirbau Austrijos parlamente ir reguliariai e, Austrijos žiniasklaidoje skelbiu informaciją apie NSA veiklą, apie kitų žvalgybos tarnybų veiklą. Pana Štoblėdė jau minėjo, kad renkant žvalgybos duomenis, yra bendradarbiaujama tarp valstybinių lygmenių ir ne visuomet tas bendradarbiavimas yra skaidrus. Mes Austrijos parlamente dažnai kalbame apie šią problemą ir mes e, gauname dokumentų, kuriuose, pavyzdžiui, yra nurodyta, e, e, remdis kokiais argumentais NSA nusprendžia, kad reikia sekti tam tikrus asmenys. Ir dažnai mums atrodo, kad NSA tikrai neturi jokio pagrindo sekti asmenų Austrijoje. Austrija yra susidūrusi su ta viena problema, kuri yra aktuali ir kitoms šalims. Tai yra tai, kad niekas nėra apsaugotas nuo sekimo. Tarptautinių lygmenių bent jau vakaruose, matome, kad žvalgybos tarnybos bendradarbiauja tarpusavį, lyg tai būtų kokia viena didelė žvalgybos šeima. Koks nors e, da, vyresnysis brolis sėdi Vokietijoje ir bendrauja su e, jaunesniu broliu Austrijoje. Ir jo čia jokios priežiūros negali būti nes, pažiūrėjau, tas jaunesnysis brolis gauna šiek tiek informacijos, bet ne visą tą e, Vokietijos žvalgybos, pavyzdžiui, tarnybos surinktą informaciją. Priežiūros reikia ne vien nacionalinių lygmenių, bet ir tarp valstybinių lygmenių. Ir reikėtų taip pat nepamiršti, kad žvalgybos tarnybos ne visuomet tai yra tas pats, kas ir nacionalinio saugumo tarnybos. Dėkuoju toliau Italijos parlamento atstovė Katarina Čelyčiai. Dėkuoju pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti visiems pranešėjams, tiek kurie kalbėjo prieš tai, kiek dabar, nes e, jie mums pateikė labai įdomios ir naudingos informacijos, kuriai m, mm, svarbi visiems mūsų šalyse. Kas kalba apie žvalgybą, tai žinoma iš karto turime nie šalių saugumą. Tai yra tas saugumas, kurį užtikrinti reikia imtis priemonių. O tai susiję akivaizdžiai su piliečių e, teisėmis ir su teisė į privatumą. O ta, tai teisėjai apsaugoti reikia vykdyti kontrolę. Ir parlamente išsakyta Kamerono mintis yra labai svarbi, kad e, tą kontrolę turėtų atlikti arba parlamentą, arba specifinės institucijos. Ir štai iškyla ir teisėjo vaidmuo, kuris įgyja specifinės informacijos apie tam tikras taisyklės, teises ir jo vaidmuo kaip kontrolieriaus gali būti labai svarbus. Tačiau e, žvalgybų vykdoma veikla susijusi su nusikalstama veikla, su mm, kita veikla, kurios pobūdis yra tarp valstybinis ir susijęs su daugeliu šalių. Todėl štai ir kelių klausimą. Kaip koordinuoti žvalgybos tarnybų veiklą? o taip pat kaip koordinuoti priežiūros institucijų veiklą, kitaip sakant, ką Europos parlamentas galėtų nuveikti šioje vietoje. Ir todėl e, norėčiau pasidalinti vieną mintimį. Manau, kad e, Europos tarybos konvencija, kaip naudotis oficialiais dokumentais, galėtų būti neblogas ženklas. E, ten yra taisyklių rinkinys, kaip e, pasinaudoti teise susipažinti su dokumentais. Tai galbūt nėra išsamus e, instrumentas, priemonė, tačiau juo galėtume pasiremti, kurdami savo e, kontrolės mechanizmus ir numatyti koordinavimo sistemą kuomet tyriami tie nusikaltimai, nusikalstama veika, kurią tyria žvalgybos institucijos. Ir, kaip sakiau, tokioje veikloje dažniausiai būna įsitraukusios kelių valstybių žvalgybos tarnybos. Dėkoju. Ir dabar paskutinis kalbėtojas yra kolega iš Portugalijos, kuris yra priežiūros institucijos pirmininkas. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Norėčiau pakomentuoti Ispanijos kolegos Sančioso mintis. Labai svarbu e, išlaikyti e, politinę kontrolę, nes e, parlamentai juk ir atstovauja įvairios, įvairius visuomenės požiūrius. Ir svarbu, kad būtų ginamos ne tik e, saugumas, bet ir žmogaus teisės. Todėl būtina parlamentams taip pat konsultuoti su specialistais. Tai gali būti ir teisėjai, teisininkai, atskirų sričių specialistai. Jie turėtų informuoti parlamentą, o tai reikštų, kad parlamentai turės visą tinkamą pagrindą atliepti į tuos iškylančius iššūkius. Dėkuoju. Ačiū, kad kalbėjote taip trumpai. Ir dar žodžio paprašė kolega Stučiai. Dėkoju pirmininkė, norėčiau pasidalinti vieną nuomonę. E, ko kokiagi galėtų būti parlamento komitetų priežiūra arba kontrolė, ypač kai kalbame apie tam tikras atskiras problemas. Kodėlgi negalima būtų pasidalinti e, tą informaciją, kuri yra gaunama iš kitų valstybių bet reikėtų išsiaiškinti, iš kur ta informacija kyla, kokie yra šaltiniai ir kaip yra reglamentuojama ta informacija e, toje kilmės šalyje, ar jį gauta nepažeidžiant to šalies įstatymų. Prašyčiau nuomonės, jūsų nuomonės šiuo klausimu. Dėkoju kolegos, kad jūs taip sugebėte glaustai užduoti savo klausimus. Nepamirškime, kad yra ir parlamentinėse rezoliucijos buvo kalbėta apie informuotojų problemą. Ir mm, parlamento nuomonė šiais klausimais yra labai subtiliai ir jautriai. Todėl jeigu jūs dar ne, nesate skaitę, susipažinę su tomis rezoliucijomis, tai kvieščiau su jomis susipažinti, o dabar nedelzamas žodį. Suteikiu ponui Kameronui. Dėkuoju, klausimų nemažai. Tai įrodo jūsų susidomėjimą. Taigi pirmiausia, pradėsiu nuo pradžių. Policija, žvalgybos tarnybos. Tai čia norėčiau pakviesti susipažinti su 2007 metų ataskaita ir apie teisėtvarkos tarnybų vaidmenį. Vyko tikrai ilgos diskusijos ir ten išvados gali būti labai naudingos. Nekviečiu susipažinti su pasenusiomis išvadomis, bet jos dar, vis dar yra naudingos. Kaip e, pastebėjo e, mūsų kolegos iš JAV, jeigu žvalgybos tarnyba yra didžiulė, tai turi būti mestos ir didelės pajėgos jos priežiūrai. Nepakanka tik tai kažkokios nedidelės institucijos. Antai e, didelę e, žvalgybos tarnybą gali prižiūrėti bent kelios priežiūros institucijos. Trečioji mano pastaba. Tai yra problema, dėl kurios yra daug ginčių. Tai yra parlamentinė priežiūra. mūsų kolegos iš Prancūzijos ir iš Ispanijos ir Portugalijos atkreipė dėmesį į iškylančias problemas ir e, buvo teikta, kad parlamentai neturėtų užsimti šituo uždaviniu. Bet aš to, tos nuomonės nenorėčiau piršti, nes modelių yra įvairių ir kiekviena šalis turėtų apsispręsti. Aš tik tai norėčiau pasakyti tiek, kad būtų nemažai, e, iškiltų nemažai sunkumų, jeigu parlamentas būtų atsakingas už tą strateginę priežiūrą ir jeigu ieškotų išeičių, nes visų pirma, leidimus turėtų išduoti hybridinės institucijos, į kurią taip pat įeit, į būtų įtraukti ir teisėjo, taip pat ir parlamentarai buvę parlamentarai. Ir juos galėtų deleguoti partijos, politinės partijos ir čia galėtume pasinaudoti Vokietijos modeliu. Yra įvairiausių variantų, kaip įtraukti politikus į e, tą priežiūros instituciją. Bet Jeigu, pavyzdžiui, parlamentas nieko nenutokia apie brandolinius reaktorius, tai tokiais atvejais jisai kreipiasi į specialistus ir e, gauna reikalingos informacijos, bet žinoma, juk parlamentarai nekeliaus į tas brandolinės jėgainės ir nesusipažinės, kaip jos veikia, aiškinsis, kas ten kaip veikia. Taigi, kai kalbam apie žvalgybą, galime ekspertus e, įtraukti kartu su politikais, o politikai, parlamentarai e, gali e, tikrai būti informuoti ir pasiremti ekspertų duomenimis. Taigi aš ne prieš parlamento kontrolę. Toliau, piliečiai. Mūsų pačių piliečiai gali kelti mums grėsmę, nepamirškime to. Žinome, kad dabar iškyla daug problemų su tais e, piliečiais, kurie išvyksta kovoti į užsienį. Buvo kalbėta apie piliečių duomenų iš panaikinimą arba duomenų perdavimą į trečiąją šalį, kaip pavyzdžiui Švedija surenka duomenis ir perdoda, sakykime, JAV tos duomenis, kurie susiję su Suomiais arba kitais piliečiais. Prioritetas čia būtų Europos piliečių teisių apsauga. Žinoma, duomenų pasidalinimas neturėtų būti uždraustas, bet e, turėtų būti tam tikros taisyklės. Kas toliau daroma su gautais duomenimis? Čia irgi reikia laikytis atitinkamų reikalavimų, taigi čia galima visų pirmiausia pripažinti, kad užsienio piliečiai turi turėti kitas teisės ir e, apsaugą, tų teisų apsaugą. Taigi dar kartą kviečiu susipažinti su 15 metų Venecijos e, komisijos ataskaita, jinai yra labai detali, apžvelgiama žvalgybos veikla, bet kartu e, ta, ta ataskaita turėtų būti žvelgiama plačias, platesnėme kontekste. Yra kitas dalykas dar kalinių perdavimo problema ir priežiūra, kuri e, buvo vykdoma E, buvo ribota ir iš CŽV nutekėjusi informacija išryškino tam tikras problemas, nes e, iki tol CŽV veikla nebuvo suprantama kaip pažeidžianti žmogaus, žmogaus teises. O kągi mes galime pasakyti dėl elektroninių signalų žvalgybos, tai čia tam tikri to žvalgybos veiklos elementai tikrai gali labai stipriai pažeisti žmogaus teises. Ir Senato demokratinė priežiūra nebuvo pakankama. JAV parlamentinė priežiūra nėra veiksminga, jinai fragmentuota, yra tikrai tinkamai dirbančių e, žmonių, tačiau jinai nėra efektyvi. Tam yra įvairių priežasčių ir tas priežastis mes aptariame vienos Venecijos komisijos ataskaitoje. Taigi parlamentinė kontrolė yra reikalinga, aš ne prieš. Yra taip pat ir ministrų lygis, bet jie turi laikyti, žinoma, slaptumo reikalavimą. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat visiems, kurie uždavė tuos e, įdomius klausimus. Atsakydamas į juos aptarsiu tris dalykus. Manau, kad profesorius Kameronas į daugelį iš jų jau atsakė. Labai svarbu paminėti e, tą ryšį tarp teisėtvarkos institucijų policijos ir žvalgybos. Ir ataskaitoje tai analizuojama pakankamai, nepakankamai detaliai. Kodėl? Todėl, kad tas iš tiesų ryšys nėra įtvirtintas įstatymų nuostatose. Nes tai ir yra bėda. Kaip sakant, tie santykiai nėra reglamentuojami teisės nuostamomis. Ir aš galėčiau padaryti lygiai tokią pačią išvadą, kalbėdamas apie žvalgybos tarnybų santykius. Nes retai, kur rasime įstatymuose aiškiai pasakytą nuostatą apie tų žvalgybų bendradarbiavimą. Tai yra slapta veikla ir jinai e, nėra dažnai reglamentuota. Taigi nacionalinės priežiūros institucijos privalėtų galėti įvertinti kokiu būdu ir kaip yra gauta informacija, ar nebuvo pažįstos e, pagrindinės teisės. Dar aš norėčiau pakomentuoti labai įdomų klausimą. Dėl to, kai vykdoma veikla yra įstatymo leidžiama arba ne. Aš norėčiau čia labai pabrėžti demokratinės priežiūros e, silpnumo, nes yra įvairių įstatymų ES valstybėse. Aš siūlyčiau žengti žingsnį atgal ir susipažinti su tais įstatymais. Ir taip pat palikti šiek tiek laisvės žvalgybos tarnyboms vykdyti savo veiklą. Dar priminčiau ir kitą dalyką. Jeigu būtų susitarta dėl tam tikrų dalykų, tai yra dėl įgaliojimų, dėl to, kas leidžiama, kas ne, tai, tai turėtų daug ką išspręsti. Tai štai yra ta teisės problema ir įstatymų keitimo procesas. Ir sakyčiau, kad kol kas nėra rasta pusiausvyra, ieškant būtent užtikrinti pakankamą lankstumą ir atskaitomumą. Taip pat buvo sakyta, kad buvo sakyta, kad lender sprendimo reikalavimus mes jau kaip ir atitinkama, bet dar trūksta e, Tai čia atsakymas yra labai aiškus. Taigi, pirmininkas dėkoja. Dėkoju pranešėjams, dėkoju visiems už klausimus, ačiū, kad dalyvavote mūsų sesijote. Turiu keletą pranešimų. Mes pratesime savo darbą pusę trijų. Norėčiau priminti, kad e, popietinė sesijos dalis e, vyks pagal Chatham House rule taisyklę ir e, mūsų posėdis vyks prie uždarų durų ir nuo dviejų iki pusės trijų e, nacionalinių delegacijų atstovams vyks susitikimas, kuris organizuojamas Jan 4Q1 salėje nuo dviejų iki pusės trijų. Jeigu jums reikia dar papildomos informacijos, kreipkitės į sekretoriatą. E, susitikimo metu bus pristatytas nacionalinių um, žvalgybos institucijų europinis tinklas. Taigi labai prašau visų susirinkti į antrąją mūsų konferencijos dalį pusę trijų, o dabar skelbsiu pertrauką. Taigi labai prašau nevėluoti. Ir dar kartą visų, visiems dėkoju už dalyvavimą. Ačiū.